Muss ich hier drauf drücken? Aber da ist eigentlich, also da ist Press to Talk und das ist ja nicht jemand. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Da Gerbiami kolegos, laiko turime nemažai. E, turime šiandieną labai intensyvę e, darbo atvarkę, rytoj taip pat, e, nors visgi mūsų yra tikrai nedaug. Dabartinę darbo atvarkę galime patvirtinti, jeigu nieks tam neprieštarauja neprieštarauja. Taip pat galima patvirtinti protokolą, jeigu niekas neprieštarauja. Tai yra kovo 26 protokolą. Puiku. Toliau perėmėm trečią e, punktą. Tai yra integruotas požiūris Europos kultūros paveldą. Ir dabar aš norėčiau perduoti e, žodį pranešėjui, ponu Kirkos. Συνάδελφοι, Aš pradėsiu nuo padėkos žodžio transporto komiteto sekretoriatui šešėliniams pranešėjams už atvirą bendradarbiavimą. 139 pakeitimų sulaukėme, e, ieškant kompromiso. Šitie pakeitimai leido praturtinti tekstą ir aiškiai pabrėžti kultūros paveldo svarbą. Transporto ir turizmo aspektai taip pat nebuvo pamiršti. Kaip jau sakiau, susitikimuose su šešėliniais pranešėjais jeigu ir nepavyko atsižvelgti jūsų pakeitimus, tai reiškia, kad jie jau buvo įtraukti į pranešimą Arba jie buvo įtraukti kompromiso pakeitimus, arba uh, jie nebuvo geriausiai tam pritaikyti, nes aš stengiausi susitelkti prie mūsų komitetui e, tenkančios kompetencijos ryties. Tad be abejo labai svarbu pabrėžti turizmo aspektą, pabrėžti tos aspektus, kurie svarbus mūsų komitetui ir, komitetui, ir būtent tuo remiantis ir reikėjo dirbti prie tų pakeitimų. E, yra tokių atokių zonų, yra zonų, kur reljefas neligus, taip pat e, tenka kalbėti apie zonas, kurios yra skirtos žemės ūkiai, taigi visus tuos ypatumus reikėjo atsižvelgti. Taip pat būtina padaryti viską, kad turėtume e, tokias taisyklės, kurios nebūtų pernelyg didelis krūvis mažoms ir vidutinėms įmonėms bei mažiausiams įmonėms. Būtina pasinaudoti visais finansavimo šaltiniais, skatinant kultūrinį turizmą, užtikrinant tuo pat metu skaidrumą. Taip pat svarbu nepamiršti vykdomųjų programų. Ketvirtas dalykas – tvarus turizmas. Kad būtų galima kovoti su negatyviais E, veiksniais, kuriuos sukelia masinis turizmas, būtina pasitelkti modernesias technologijas. Taip pat būtina tinkamai skleisti žinias pasaulyje apie Europos kultūros paveldą. Ir čia norėčiau šiek tiek nukrypti nuo temos. Norėčiau pasakyti, kad vyko apie tai labai įdomi diskusija, ponė pirmininkė. diskutavom apie tai, ką būtų galima nuveikti nuo Europos šiaurės iki pietų, iki pačios Graikijos. Yra tokių turistinių krypčių, kurios yra tolimos ir, pavyzdžiui, judumo problemų turintiems turistams e, kartais yra sunku tas vietas pasiekti, tad būtina daryti viską, kad žmonės turintys judėjimo negalę taip pat galėtų aplankyti uh, E, garsias, svarbias, įdomias turistinės vietas. Visą tai sudaro 40 procentų visos turizmo pasiūlos, kalbant apie kultūros paveldą. E, šioje srityje taip pat numatyti tai ir kai kurie pribojimai. Ir šis rytis nesulaukia reikiamo dėmesio. Apibendrindamas galėčiau pasakyti štai ką. Turizmas ir kultūros paveldas turėtų būti vertinami kartu, suvokiamas kartu. Yra didžiulis potencialas, kurį galėtume panaudoti. Būtent tai ir bandžiau svarbiausiai pabrėžti savo pranešime. Dabar mm, galbūt yra šešėlinių pranešėjų, kurie norėtų pasisakyti, nors šiandieną mūsų yra tikrai nedaug. Deli, poskoj Dubovka Senca. Željela bih se najprije zahvaliti našemu izvjestitelju. E, Dėkoju. Noriu padėkoti pranešėjui, sako ponia Šuica. Be abejo, tai yra labai geros kokybės dokumentas, puikus nuomonės pranešimas. Manau, kad visi sutarėme, dėl to, kad svarbu siekti konsensus ir jį pasieksime. Sulaukėm 139 pakeitimų, pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai sudarė aštuonis kompromiso pakeitimus, taip pat buvo pateiktas žodinis pakeitimas. Ir pritariu jam, kadangi ten yra kalbama apie žmonės su negale ir žmonės, kurių pajamos yra nedidelės dirbau prie šios nuomonės dėl labai paprastos priežasties. Man įdomus yra tas ryšys tarp kultūros paveldo ir turizmo. Jūs be kita ko būtent tai ir pabrėžėte. Esu iš miesto, kurio kultūros paveldas labai turtingas, tai yra Dubrovniko miestas. E, ten galėtume kalbėti apie masinį turizmą. Ir tai yra mane jaudinanti tendencija, būtent kaip išsaugoti kultūros paveldą ir tuo pat metu, kaip išlaikyti e, mūsų teikiamą turizmo pasiūlą. Tai svarbu ir Kroatijai, ir visai Europos Sąjungai. Taip pat bandėme išsiaiškinti, ką daryti, kad lankomiausia pasaulio vieta būtų Europos Sąjungo. O tai nelengva, jeigu norime pasiūlyti kokybišką turizmą, tvarų turizmą. Kokia be būtų vieta, turime labai rimtai dirbti, užtikrindami kultūros paveldo apsaugą. Tai yra ypatingai svarbus dalykas, tai yra kažkas, ką paveldėm iš savo protėvių. Kalbame apie E, taip pat tą paveldą, kuris atiteks mūsų vaikams. Tad turime jį prižiūrėti. Kadangi turiu galimybę kalbėti, norėčiau pabrėžti dar vieną dalyką. EPP pakeitė daug pakeitimų. Ir čia prie jų labiau reikėtų pažymėti pliusą. Jūs sakėte, kad tie pakeitimai jau buvo tekste. Aš manau, jau galima teikti, jog eidama teisinga kryptimi reikia prižiūrėti tai, kas vyksta turizmo sektoriuje, reikia užtikrinti tvarumą ir autentiškumą. Tai yra tie faktoriai, kurie yra patys svarbiausi Europos turizmui. Ir jeigu mums pavyks sukurti tam tikrą sinergiją tarp kultūros paveldo ir turizmo, tai tuomet galėsime ženkliai prisidėti prie darbo vietų kūrimo, prie kultūros paveldo apsaugos, prie ekonomikos vystimosi. Norėtume išvengti, kad neatsitiktų taip, kad turizmas vystysi taip, kad kultūros paveldų iškils pavojus. Būtent dėl to reikia pabrėžti vadybos aspektus. Būtina, kad ES taptų lankomiausia pasaulio vieta. Ir ačiū visiems, kas dirbo prie šio pranešimo. Manau, kad rytoj nesunkiai rasime sutarimą. Dėkuoju. Dabar ponas Borela. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja również e, Dėkuoju. Na, pirmininkė, aš norėčiau prisidėti prie e, pranešėjų skirtų padėkos žodžių dėl to, kaip jis šią temą palėtė, kad jisai atsižvelgė į kai kuriuos e, pakeitimus, ypatingai tuos, kur aš pats pasiūliau ir kad dabar viskas įtraukta į kompromisą. Aš kaip e, ACR šešėlinis pranešėjas labai džiaugiuosi, kad e, pranešimais yra labai kai kurie punktai pataisyti, būtent susijęs su religiniu paveldu ir kitokiu pavildu. Aš manau, kad tai yra labai svarbu. E, tos europietiškos šaknis, e, krikščioniškos šaknis mūsų bendryjoje tai yra pagrindų pagrindas. Dar vienas dalykas, į kurį buvo labai atsižvelgta ir labai teisingai pranešėjo, tai e, kultūrinis turizmas kalnų zonose. E, Aš pats esu iš Karpatų, būtent iš tokios zonos, tai yra unikali vieta tiek turistinių, tiek istorinių požiūrių. Ir reikia pabrėžti, kad e, vietos valdžia labai dažnai susiduria su tuo, kad trūksta finansavimo. Trūksta pinigų arba sunku tuos pinigus gauti ir dėl to atsiranda labai didžiulė svarba tuos regionus padaryti kaip galima patrauklesniais, beje, kaip tik vystimo, e, regioninio vystimo komitete ties tuo dirbame ir turiu pasakyti, kad e, su kultūros paveldu susijusios programos dažnai yra novatoriškos programos, ekonomiškai e, patrauklios, kurios leidžia kurti darbo vietas, kurti naujus, naują potencialą ir ieškoti e, aktyvių e, šioje srityje dirbančių mažų ir vidutinių įmonių. Taigi dar kartą norėčiau padėkoti pranešėjai už labai kokybišką dokumentą, dėl kurio balsuosime rytoj. Labai. Dabar Matina Davojova. Dėkoju. Ir Aš Alke frakcijos vardu noriu padėkoti pranešėjui ir šešėlinės pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Pranešėjas parengė labai puikų pranešimą, įtraukė kompromisus. Mes turime tikrai pasitikėti graikams, pas, graikais, kurie mus turėtų konsultuoti, kaip e, išsaugoti Europos kultūrinį paveldą. E, mano frakcija nori užtikrinti, kad kultūros paveldas būtų saugomas tvariai visoje Europoje ir už jos ribų. Daugelį dalykų jau paminėjo mano kolegos, aš tik paminėsiu tris svarbius dalykus. Pirmiausia, mes turėtume nepamiršti, kad smulkiam ir vidiniam verslui toliau būti, turi būti mažinama mm, administracinė našta, kuri e, trukdo smulkiam ir vidiniam verslui turizmo ir kultūrinėme versle. E, Tai yra įtraukta į septintąjį kompromisą. Antroji mintis e, - tiesioginė prieiga prie ES fondų smulkiam verslui. E, tai tą prieigą reikia palengvinti. Tuo pat metu komisija turi užtikrinti didesnį skaidrumą naudojant e, šias lėšas. Kitai žodžiai tariant, jeigu lėšos yra, būt, turėtų būti lengva jas pasiekti ir naudoti. Ir tai turėtų būti papildyta skaidrumo reikalavimais. Ir iš, į tai žiūriu ir iš biudžeto kontrolės komiteto biudžeto perspektyvos. Tai traukta į aštuntąjį kompromisą. Be to turi būti pagerintas tarp valstybinis ES e, šalių sujungimas, tam, kad e, visiems būtų lengva pasiekti ir pasimėgauti Europos kultūrinėmis vertybėmis. Tai įtraukta į C kompromisą. Tačiau turiu dar vieną rūpestį. Tai yra vienintelio žodinio pakeitimo formuluotė, kurį pasiūlė pranešėjas. Manau, kad e, būtina maksimaliai padidinti e, žmonėms su negale prieinamumą prie e, kultūrinio paveldo, taip pat žmonėms, kurių, kurių judumas ribotas. Tačiau, man atrodo, formuluotė labai sudėtinga ir šit, jų situacija yra lyginama su žmonių gaunančių mažas pajamas. Mm, prašysime, kad pranešėjas pakeistų žodinį pakeitimą, jog jis būtų iškesnis visiems. Dar kartą dėkoju už bendradarbiavimą ir už tai, kad atsižvelgėte į mano pastabas. Ir labai lauksiu rytojus balsavimo. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju. Dabar Karima Deli. Dėkoju, pirmininkė. Savo kolegės Ilevens vardu labai atsiprašau eko, e, žaliųjų vardu norėčiau padėkoti pranešėjui. Iš tiesų pažanga didžiulė, didelis darbas atliktas ieškant kompromisų. Jūsų pranešime norėčiau išskirti mūsų požiūrių svarbiausius dalykus. Tai yra labai kokybiškas ir pilnas prieimas prie kultūrinio paveldo. Taip pat e, labai gerai, kad atsižvelgiama į salas, į e, kalnų regionus, e, kalbas, dialektus, kuriais kalba mažumos. Taip pat labai gerai, kad yra pasitelkiamos naujos technologijos. Taip kaip, kaip planuojamos kelionės, integruotos kelionės, bilietų e, paslaugos ir panašiai. Šioje praneš, šiame pranešime labai gerai atspindimi visi regioniniai aspektai, o jūs savo pristatymę taip pat kalbėjote apie tvarų turizmą. Tvarus turizmas tai reiškia, kad tas turizmas nekenkia e, Žemės planetai ir pasitarnauja ateities kartoms. Jūs taip pat e, e, nurodote, kokiu keliu reikėtų eiti, kad būtent prieitume prie tokio modelio, e, kad reikia kurti dviračių kelius, kad geležinkelius turistams Europoje reikėtų geriau išvystyti, kad jie užimtų jiems deramą vietą. Pavyzdžiui, geležinkeliai turi būti labai aktyviai restauruojami, e, restauruojamos tos linijos, kurios dabar buvo uždarytos. Taigi tikrų investicijų, didelių investicijų reikia į tai, kas jau anksčiau egzistavo, bet ką reikia tobulinti. Tai yra labai geras dalykas, svarbiausias dalykas mums kaip parlamentarams, nes e, tokiu būdu atsiranda didesnis skaidrumas e, Europos pinigų e, naudojime. Mes bet kokiu atveju esame labai patenkinti kompromisais ir visas mūsų komitetas rytoj balsuos teigiamai. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju dabar Izabelė Demont. Bene, grazie. Innanzitutto anch'io volevo ringraziare il, il relatore. Labai ačiū. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui ne tik už tai, kad taip puikiai padarė savo darbą, bet kad ir atsižvelgė į mūsų pakeitimus, aš norėčiau į kai kuriuos aspektus atsižvelgti, kurie yra labai reikšmingi, ypatingai turizmo e, srityje. Daugelis iš mūsų pabrėžė, kad nereikia rūpintis e, kultūriniu paveldu, nes tai stabdo turizmą. Tačiau reikėtų, kad tas kultūrinis paveldas būtų prieinamas ir ne tik tais uh, apsiribotų tuo, kad žmonės e, vystytų e, viešbučių veiklą ir panašiai, bet kad būtų vykdoma ir pažintinė kultūrinė veikla. E, mažumų kalbos, regioninės kalbos daugia kultūriniai aspektai, visa tai yra iškeliama ir dar norėčiau pasakyti, kad buvo kalbama apie kalnuotus regionus, apie kaimo regionus. Na, e, ypatingai buvo pabrėžiama kalnų regionai ir tie kalnų regionai turėtų būti tokie, į kuriuos atkreiptume ypatingą dėmesį, nes e, stebime, kad iš jų žmonės išvažiuoja ir nebegyvena. Taigi kultūrai yra vietos, kur vystytis, būtent turiu galvoje tas zonas ir kai kurie kolegos sakė, kad reikia, jog visa informacija būtų pateikiama visomis kalbomis, kad būtų visiems sudaryta vienoda galimybė prieiti prie informacijos. Dėkoju dabar Marija Gradinė. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjams ir tiems, kurie pateikė mums pakeitimus. Tačiau aš norėčiau išsakyti vieną susirūpinimą. Aš manau, kad mes turėtume įvertinti šitą nuomonę taip pat iš, iš turizmo perspektyvos. Pritariu koleg kolegai dėl 12 pakeitimo ir aš noriu išreikšti pamastymus. Aš sutinku su tuo, kad masinis turizmas E, neturėtų būti smarkiai, jeigu jis nėra smarkiai apmokestinamas, tai jis gali pažeisti kultūrinį paveldą. Tačiau e, mes turime e, nepamiršti, nors esame už turizmą, mes turime užtikrinti, kad turizmas būtų prieinamas ne tik turtingiesiems. Ir kiekvienas, kiekviename mieste turi būti už tai E, į tai atsižvelgta. Mes negalime pasakyti, kad mes esame prieš masinį turizmą, tai yra per daug stipru 12 e, pakeitime, taip yra parašyta. Mes turime kurti darbo vietas turizme ir daugelį žmonių įtraukti iš tą pramonę. Ir galbūt galėtume rasti geresnę formuluotę šioje srityje. E, ankstesnė formuluotė buvo gera Ten buvo minėta, kad masinis turizmas turi tam tikrą riziką, rizikos elementų, tačiau mes turėtume ne, nesakyti, kad jis yra žalingas. Dėkuoju. Dabar uh, ponas Kirkos. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, να ευχαριστήσω τους ομιλητές σήμερα. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū visiems kolegoms, kurie pasisakė. Tai, ką jie sakė, aiškiai rodo jų domėjimasi mūsų aptariamą temą. Visą tai rodo, kad turime bendrų problemų, visi kartu jas nagrinėjame. E, kalbant apie turiz, turizmo sektorių, Dubrovnikas yra turizmo sektoriaus perlas. Ir ten turizmas turi būti orientuotas taip, kad nebūtų sugadintas kultūrinis miesto identitetas, to brangakmenio, miesto brangakmenio identitetas. Uh, Kaip sakė ponia Grapiniai, labai svarbu kalbėti apie tai, kad turizmas tampa vis labiau masiniu reiškiniu, nes turistų gretos gausėja. Ir tai yra bendras, bendro pobūdžio reiškinys. Klausimas yra toks, kaip tvarkyti su tais turistų srautais. Niekas neketina jų stabdyti, tai būtų neįmanoma. Jo labiau, kad vystimosi imperatyvai mus kreipia visai kita linkme. E, yra vietų, kur priimami daugybė kruizinių laivų per dieną ir turistų yra tie, kad tiesiog užplūsta tam tikras vietas. Bet tai nėra bėta, tiesiog reikėtų tos kruizinius laivus tinkamiau valdyti, kad tam, kad turistai galėtų geriau aplankyti miestus, kur sustoja, susipažintis geriau su kultūriniu miestų paveldu. E, pasiūlą reikia tinkamai tvarkyti, o ne bandyti ją riboti. Ačiū tiems, kurie kalbėjo apie prieigą e, prie turizmo. Be abejo, tai yra labai svarbu. Galimybė prieiti prie tam tikrų vietų, galimybė jas pamatyti, jas patekti yra ypatingos svarbus dalykas. Pone Dely kalbėjo apie mažas ir vidutinės įmonės ir jų galimybę šioje srityje. Būtent visame tekste yra kalbama apie mažas ir vidutinės įmonės. Būtina jas stiprinti, nes dauguma jų stiprėja turizmo dėka. Tekste taip pat yra kalbama ne taip savo apie kelias svarbiausias turizmo kryptis, yra kalbama apie tai, jog būtina atkreipti reikiamą dėmesį į salas, į nutolusius ar periferinius net regionus, kadangi turizmas yra slaptas Europos ginklas. Nes be abejo yra daugybė dalykų tuose tokiuose regionuose, kuriuos reikia pamatyti, kuriuos pamatyti gali būti labai įdomu e, kaip sakė kolega, never, net mažiausi kaimeliai gali būti įdomus. Būtina tam pasitelkti įvairias transporto priemonės, skaitant dviračius, pavyzdžiui, kur gali, kurių dėka galima daug ką aplankyti, daug ką pamatyti. Ačiū visiems kalbėjusiems. Tikiuosi, kad rytoj sulauksime to rezultato, kurio tikimės. Ačiū. Dėkoju. Ir dar kartą norėčiau paminėti, kad rytoj e, ryte balsuosime dėl šito pranešimo dabar. Periname prie kito mūsų klausimo. E, tai yra. E, Europos koordinatorių bendros progreso ataskaitos pristatymas ir norėčiau pasveikinti Matijų Groš ir Patą Koks, kuriuos labai sveikiname čia atvykus. Džiaugiuosi, kad esate čia. Ir kaip žinote, 2014 metai buvo pradžios taškas, kai buvo pradėtas e, kurti naujasis TNT koridorius e, ir buvo e, nustatyti naujieji prioritetai. Ja, ja, aber ich sag nur was. Ja, Mathieu Grosch und Pat Cox werden heute den gemeinsamen Zwischen... Šiandieną uh, ponas Grosch ir Cox uh, parengė uh, bendrą, uh, bendrą visų 11 koordinatorių ataskaitą, uh, kuriam, kurioje kalbama apie bend, bendro bend, tinklo koridoriaus įgyvendinimą ir tai yra tarpinė visų 11 koordinatorių ataskaita. Remiantis 45, 45 straipsnių iš TNT direktyvos bus pakviesti visi 11 koordinatoriai, kurie pristatys savo metinės ataskaitas. E, šita ataskaita yra pristatyta nuo, bus pristatoma nuo gegužės iki Liepos mėnesio šiame e, komitete, tačiau šiandieną mes kalbame tik apie bendrą tarpinę ataskaitą tarp visų 11 e, koordinatorių. E, prieš 14 dienų šita ataskaita jums buvo išsiųsta elektroniniu būdu, o dabar norėčiau suteikti žodį abiems pranešėjams, tai pirmiausia, Petas Koksas. Mr Chairman and uh, members of the uh, committee, it, it is a great uh, pleasure and privilege for e, Dėkoju. Man e, ir mano kolegai Matthew Groš labai e, didelė garbė čia dalyvauti ir tai yra puikia galimybė mums kaip koordinatoriams pasikalbėti su jumis šiame formate nuo to laiko, kai vyko Europos rinkimai. Ir Noriu pasveikinti e, komiteto pirmininką užimant šitas pareigas. Mūsų tikslas yra pristatyti Jums e, pažangos ataskaitą visų 11 koordinatorių vardu. Mes nekalbėsime konkrečiai apie koridorių, kai sakė pirmininkas, apie tai bus kalbama atskirai komitete. Šiandienos tikslas yra Jums papasakoti, kas atsitiko pirmaisiais metais per. E, e, E, kai, kuriant šitą koridorių nuo tada, kai 2013 met, 13 metais Europos parlamentas prieėmė reglamentą ir ne, fin, numatė finansavimą priemonėje, Europos infrastruktūros tinklų priemonėje. Norėčiau pristatyti Jums šiandieną veiksmų planą. Ir aš kartu su e, ponu Gros e, dalimis apie tai pakalbėsiu. Mes pakalbėsime jums apie ekonominį poveikį, kurį turės e, Europos infrastruktūros tinklų priemonė arba CEF. Ir taip pat pakalbėsiu apie TNT pirmosius metus ir finansinius planus ir tada padarysime išvadą. Ir aš tikiuosi, kad tai padarysime labai greitai ir galėsime ilgiau padiskutuoti kalbant apie transportą ir ekonom, platesnį ekonominį poveikį. Visa politika yra a, paremta tuo, kad transportas prisideda labai smarkiai prie konkurencingumo, tvaraus augimo didinimo ir vidaus rinkos plėtros. Taip pat tai susiję su sąsaja su plačiuoju pasauliu. E, trumpalaikis, e, vidutinės trukmės, ilgalaikės trukmės kapitalinės investicijos e, gali sukelti tiesioginę, tiesioginės, sukurti tiesioginės netiesioginės darbo vietas ir ilgalaikėje perspektyvoje smarkiai prisidėti prie augimo. Tyrimus atliko Europos komisija ir Fraunhofer institutas buvo parengtas tyrimas, kaip tai takos darbo vietų kūrimą. Mes kol kas dar nematėme šito tyrimo detal, detal detalių, tačiau e, šiandien aš norėčiau Jums papasakoti, kokios plačios bus e, išvados. Na, aišku, dėl argumentų, dėl detalių, tai e, apie tai reikės kalbėti tada, kai tyrimas bus paskeltas. Ko buvo siekiama? Siekiamas, siekiama buvo įvertinti, kiek kainuotų, jeigu mes to nepadarytume ir buvo pasiūlyta, buvo pasakyta, kad bendros investicijos uh, E, šiame e, tinkle siektų e, nuo 20 20-30 iki 620 milijardų eurų. Ir kaip žinome, tik tais nedidelę dalį turės prisidėti pačios valstybės narės kofinansavimo principų. Taip pat buvo pasiūlyta, kad BVP augimas turėtų padidėti penkiagubai, tai yra vienas tai yra 3 trilijonais e, padidėtų, e, atsipirktų investicijos. Ir per e, laikotarpį nuo 2015 iki 30 metų darbo vietų padidėtų nuo 10,5 iki 12 milijonų. Ir taip pat yra pabrėžiama, jog tai išsiplės į kitus Mm, su, naujai sukurtus projektus. O tai reiškia, kad ES pavirstų tikrai pirmaujančią rinką, kuri būtų inovacijų varomoji jėga. Tai yra detalus planas, kuo tai galėtų virsti, tačiau detalių negaliu dabar pasakyti, dar nežinau. Tai norėčiau pasakyti, pakalbėti apie TNT ir um, CEF reglamentą. Kaip žinote, taryba, valstybės narės ir parlamentas e, susitarė dėl šitos naujos infrastruktūros priemonės 2013 metų pabaigoje. Ir tai yra gairės, kurias mes turėtume e, įgyvendinti kartu su valstybėmis narėmis yra išdėstytos reglamente, o finansavimo galimybės yra uh, E, išdėstytos e, CEF reglamente. E, šita finansų reglamento kombinacija yra ambicing, ambicinga savo taikymo sritimi ir ji taip pat yra gili. Ir tai daug gilesnė ir daug ambicingesnė nei, kad iki šiol yra buvę TNT vystimo procese. iš esmės yra išaugama į e, didžiulį tinklą, kurį norime sukurti. Kalbant apie reglamentą, kiekvienas iš mūsų kaip koordinatorius turi e, e, dirbti su koridoriais, kurie apimtų visus, visas transporto rūšis ir valstybės narės jau daug, turės ne vieną dominuojančią transporto priemonę, bet visas ir sausumos, ir oro, ir vidaus bei e, išorės vandenų transporto sistemas. Ir taip pat turės Europos geležinkelių valdymo sistemą. Mūsų darba, darbas yra struktūrizuotas devyni, devyniais koridoriais Ir tai bus panašu į Londono metro e, linijų žemėlapį. Šie devini geografiniai koridoriai bus papildyti horizontalių koridorių, kurie vyks visur. Vienas bus skirtas e, jūrų keliams, kitas geležinkelių keliams Koordinatoriai, mes koordinatorėjame dirbome labai daug, mes užsėmėme ne konkrečiai vienų koridorių, bet dirbome ir tarpusavyje, norėdami, kad mūsų darbas būtų nuoseklus ir susijęs. Kalbant apie visus devynis koridorius, du geografinius, du horizontalius koridorius, kiekvienam jų buvo paskirtas Europie, Europos koordinatorius, tai buvo 2014 kova. Ir iš tiesų koordinatoriaus vaidmuo yra vienas iš pagrindinių esminių elementų šioje sistemoje numatytų reglamente. E, mes praėjusiais metais e, kiekvienam mūsų, e, iš mūsų koordinatorių uh, E, padėjo išorės konsultantai ir jie išmatavo kiekvienos transporto rušies koridorių pagal e, taip kaip tai reglamentuota, reglamente buvo numa, e, nu, nustatytos spragos, nustatytas jo dydis ir mūsų buvo paprašyta ypatingai išanalizuoti, kokios yra tarp valstybinės spragos, nes mes turime išanalizuoti ten T žemėlapius. E, yra daug įmonių, kurios e, gerai išvyščiusios infrastruktūrą e, šalies viduje, tačiau jungtis tarp valstybinių mastų nėra labai geros. Taigi tarpusavio suderinamumas, tarp valstybiškumas yra pagrindinis šios užduoties aspektas. Mes dirbome kartu kaip koordinatorių kolegija ir grįšiu prie to vėliau, tačiau paminėsiu, kad šiame reglamente yra numatytas koridorius, taip pat forumo struktūra su valstybėmis narėmis ir suinteresuotais asmenimis, bei darbo planas, kurį mes detaliai jums paaiškinsime. Dabar mes turime pagrindą e, dirbti nuosekliai, kokybiškai ir ambicingai. Ir be abejo, e, tam padeda turimi finansiniai instrumentai ir dabar perduosiu žodį e, kolegai e, Groš. Aš taip pat norėčiau padėkoti e, pirmininkui už tai, kad man suteikėte žodį. Na ir aš labai trumpai kalbėsiu. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad pirmą kartą um, istorijoje mes uh, turime tarp tokį naują finansinį instrumentą e, transporto e, sektorija. Jis buvo įvestas 2013 metais ir kolega Pat Koks jau apibūdino pagrindinius e, šio instrumento punktus. Jis yra skirtas pasiruošti skirtingiams koridoriams ir labai svarbu pasakyti valstybėms narėms, kad maždaug 80 procentų viso, viso, visų tų finansų bus skirta geležinkeliui ir e, vidaus vandenų transportui. E, tačiau taip pat labai svarbu užtikrinti jų tarpusavio suderinamumą, nes ne visada tarp valstybinių mastų jie yra suderinami. E, taip pat norėčiau paminėti, kalbant apie finansavimą, kad tie pagrindiniai punktai yra gairės ir šitą priemonę nustato ir subsidijavimo galimybę. Ir Anksčiau mes turėjome mažiau priemonių, tačiau e, dabar e, apie 20 e, procentų yra kofinansavimo dalis, o 80 procentų yra mokama iš Europos sanglaudos fondo. Ir valstybėms narėms yra garantuojamos e, subsidijos. Mes norime konstatuoti, kad e, visuose projektuose, kurie buvo aptarti, finansavimas numatytas nuo 30-40 e, procentų ir mes kalbame ne tik apie didelius, bet ir apie mažus, mažus projektus. Ir tai yra vienas iš pagrindinių aspektų. Atitinkamai mes E, paskelbėme pirmuosius konkursus projektams. Aišku, negaliu pasakyti visų detalių, dabar vykdoma analizė, tačiau dabar jau galime išvelgti du pagrindinius dalykus. Maždaug 12 e, milijardų subsidijų e, suma yra numatyta, tai yra tiesioginis finansavimas iš CEF instrumento ir finansavimo suma sieks virš 30 milijardų. Tai yra bendra projekto suma apskritai sieks virš 120 e, milijardų eurų. Taigi svarbu pasakyti, jeigu mes norime užpildyti spragas, e, tam e, reikia 30-40 procentų finans, finansavimo ir mes E, turime taip pat pabrėžti, kad e, trans, visame transporto sektoriuje e, kiekvieno transporto rušis taip pat galės naudoti šiomis finansinėmis lėšomis, tačiau kokiai rūšiai kiek bus skiriama priklausys nuo instrumento. Taigi reikalinga, reikia pateikti pasiūlymą, kolega Seči pateikė pasiūlymą, kaip galima būtų analizuoti skirtingus instrumentus ir taip pat galėtume pateikti pasiūlymus, kaip pasiekti numatytus tikslus. Visai netmetama viešųjų ir privačiųjų, viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystės galimybė. Taip pat E, yra atliekamas pirmas tyrimas su Europos investicijų banku ir nustatyta, kad tam tikrose srityse 10 e, procentų iš CEF instrumento e, bus kofinansuojama, tačiau kai kuriuose srityse galima tai bus padidinti iki 30 procentų. Tik tais reikia rasti tinkamą investiciją. E, taip pat svarbu pastebėti, pastebėti kad tai labai e, investicijos bus smarkiai e, koncentruojamos į uostus. Taigi toks yra mūsų planas. Ir dabar valstybėms narėms yra nustatytos gairės ir kai tos gairės jau bus suderintos, tai planas bus parengtas, turbūt metų pabaigoje. Ir e, šitas rezultatas buvo pasiektas atlikus koridorių, koridorių analizę, kaip jau sakė kolega Koks. E, taip pat mes atsižvelgėme į aplinkosaugos elementus, taip pat vidaus vandenų transportą, kuris yra ganėtinai problemiškas kitose srityse, ne visada lengva jį užtikrinti kai kuriuose valstybėse narėse. Ir E, taip pat e, šitą koridoriaus analizę e, padės parengti pasiūlymus, tačiau, aišku, ne visi tie pasiūlymai bus priimti, priimtini. Visgi bus taikoma procedūra. Tikimės, kad konkursų procedūra prasidės 2015 metais. Pats e, CEF instrumentas yra patobulintas atlikus analizę ekonominių ir, aspekt, ir e, socialinių aspektų analizę. E, tai yra įvertinama, kur daugiausia bus sukurta darbo vietų. Ir antra, šitas tyrimas taip pat atsižvelgia į aplinkosaugos aspektus, kuriant įvairius koridorius. Pavyzdžiui, jeigu E, yra e, nutiestas koridorius e, nuo tarp kelių transporto ir geležinkelių transporto, tai įvertinama, kokią naudą tai turės ir aplinkosaugai. Tai buvo ypatingas šio tyrimo aspektas. Ir Dėl koordinatorių pirmo, pirmojo pranešimo, tai aš kolegui Pat Cox perduosiu žodį, aš tik tai neseniai įsitraukiu iš to proceso, o Pat Cox jau čia seniai dirba, taigi aš gražinsiu dabar žodį kolegai, kuris pristatys šitą metinę progreso ataskaitą. Na, pirmiausia buvo kalbama apie tai, kad buvo surinkti susitikimai, buvo susitikta su šalių atstovais, yra, kur yra tie koridoriai ir buvo susitikta su, su suinteresuotais subjektais. E, susitikimai su jais buvo ypatingai svarbus ir dabar jie vyksta, nes e, tai yra būtina. Antras dalykas, mes turime visą reikiamą pagalbą, konsultantų pagalbą, kurie peržiūrė reglamentą ir buvo pasižiūrėta, ko reglamente trūksa, pasižiūrėta, kas gerai, o kur trūkumus reikia taisyti. Tai buvo svarbus dalykas. Trečia, kiekvienas iš mūsų turėjome parengti e, kiekvienam geografinėjam koridoriui rašytinį planą gruodį. Tai buvo padaryta, buvo pateikti tie aprašai dėl kiekvieno koridoriaus Ir daugiausia tų darbo planų buvo patvirtinti valstybių ir buvo pataisyta kitose viena kita detalė, tačiau viskas buvo peržiūrėta ir mes individualiai galėsime apie kiekvieną projektą po kelių savaičių išdėstyti detalės. E, buvo labai iš, užmėgstas pozityvus bendradarbiavimus su valstybėmis, narėmis, su regionais, kalbant apie infrastruktūras ir panašiai. Tas koridorių projektas, sakyčiau, buvo visų priimtas kaip savas, kaip jiems reikalingas projektas ir tai buvo puikus dalykas. Ir aš manau, kad tolesniam darbui tai yra puikus pagrindas, nes viskas buvo dirb, dirbama, dėl visko buvo kartu su kitais, o ne primetant kažkam tai, ką mes kažko tokio sukūrėme. Žodžiu, tas bendradarbiavimas buvo tikrai sklandus, dirbant kartu, dalyjantis patirtimi. Dėl to tas projektas yra E, konkretesnis, tikslesnis. Tai taip pat padėjo pasiūsti nuseklų signalą. Tai rodo, kad mes kad lengviau bus dalyvauti Milane neformal, e, neformaliame, dar dalyvavome neformaliame susitikime, pirmininkaujant Italijai dar Europos Sąjungai. Ir mes peržvelgėme tos koridorius, kai kurios šalių specifiškumus, kur eina tie koridoriai. Ir mes susitikom su Prancūzijos, Ispanijos, Olandijos ir Vokietijos suinteresuotomis struktūromis. Mes taip pat kaip grupė e, dirbome kartu su Europos investicijų banku. Kaip žinia, e, tas laikotarpis, kai dirbome šį darbą, buvo paskelbtas Junkerio planas, buvo e, sukurtas fondas strateginiams investicijoms. Ir pirmą kartą buvo kalbama apie tokio masto projektą. Mes E, supratome, kad e, mums reikia dalyvauti, nes mums reikalingas finansavimas, reikia pinigų. Ir mes tuomet keliam klausimą, kaip mobilizuoti šį planą, kad galėtume įgyvendinti tuos transporto koridorių planus. Ir kaip jau sakiau, galėsim su kolegomis su, su, susieki ir, ir kitais dirbome prie šių klausimų, galėtume ir daugiau detalių jums pateikti. Neseniai vyko domi e, konferencija Innsbruke, kur kalbėjome apie svarbiausius projektus susijusius su tais koridoriais. Ir ten mm, vyko savotiškai pasidalintas darbas, nes kalbėjome apie tai, kokie yra tie koridoriai, ką jie kerta, ką, kokią pridėtinę vertę jie gali atnešti. Ateityje mes, kaip jau sakiau, ir savo vidinėse mm, pastabose ir toliau dirbsim kartu, stengsimės tarpusavio saveikumo ir intermodalumo savokas gvildenti plačiau. Pirmi, pirmais metais mūsų darbo didelė dalis buvo sutelkta prie tokių tradicinių infrastruktūros trūkumų. Dabar prie to turime pridurti kitus visus klausimus. Turime kalbėti apie žalesnių korektorių, e, tų koridorių plėtojimą. Turime kalbėti taip pat apie ekologiškesnį jų plėtojimą. Turime kalbėti apie geresnį transporto valdymą ir koordinavimą, apie išmanų srautų valdymą. Ir būtina, kad tie papildomi e, sluoksniai, kuriuos, prie kurių teks padirbėti, padėtų tvarkyti transporto problemas tinkamai. Tai padės Europos pramonė ir paslaugų sektoriui. E, tai taip pat, e, taip pat reikės atsižvelgti į alternatyvaus kūro naudojimo galimybės, į skaitmeninio sektoriaus plėtojimą ir taip toliau ir panašiai. Visa tai, tie aspektai bus pagilinti būsimųjų laikotarpių. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau pažiūrėti, pažymėti, kalbėdamas apie ateitį, yra saugumo užtikrinimas. Ir be abejo, jūs dabriausiai taip pat e, tame dialoge. Tiek kalbant apie valstybių narių lygmenį, europinį lygmenį, regionį lygmenį, bus parengti planai, kurie bus atnaujinami kas dviejus metus. Čia mes nesiekiame pasiekti nulinio lygių žučių keliuose. Tiesiog turime atsižvelgti į tuos dalykus, kad kai, kai kas, ko tikėjomės, dėja nėra įgyvendinama labai greitai ir tie dalykai, kur nesitikėjomės, tai kai iškyla ir juos reikia spręsti. E, tačiau visa tai yra susiję su mūsų būsimuoju darbu prie tolesnių planų rengimo. Ačiū. Taigi, baigiant labai trumpai. E, turimos lėšos turi būti panaudotos e, protingai. Mes kalbame apie 500 milijardų investicijų. E, jūs žinote, kokios yra CEF lėšos. Ir mes, būdami optimistai, galime E, pasakyti, kad e, kofinansuosime šitą projektą maždaug 210-250 milijardų. E, ir antras svarbus punktas, kad mes E, koordinatoriai manome, kad tai yra viena mūsų pagrindinių užduočių, kad šita diskusija vyktų ne tik ES lygmenių, bet ir valstybių narių. Mes siekiame e, kontaktų su e, regionais ir miestais ir bei organizacijomis tam, kad iš anksto prieš pradedant planuoti būtų vykdomas dialogas. Ir mes bendrai paėmus esame tikri, kad E, iš tų projektų turi laimėti piliečiai. Ir jie turėtų turėti išsame informaciją apie tai. Ir man atrodo, kad tai yra svarbiausias tikslas per ateinančius metus. E, mes turime gairias dėl judumo ir dėl, finansų, e, dėl transporto, mes turime taip pat finansinį instrumentą ir bendrą analizę. Uh, E, atlikę viso šito finansinio instrumento. Taip pat turime analizę, kokią įtaką tai turės darbo vietoms, aplinkosaugai ir e, ekonomikai. Ir manau, kad mes visi gerai pasiruošę bendradarbiauti kartu su jumis kitais metais tam, kad įgyvendume šitą e, instrumentą. Dėkoju. Dėkoju Matijų Groš ir Pat Cox už įvadinį žodį. Ir dabar perduosime žodį koordinatoriams. O po to. Voorzitter, dank u zeer. Het is werkelijk een uh, grote eer. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, didelė garbė čia matyti poną Grošį ir poną Koks. Kadangi tai yra ES mąstytojai. Esu įsitikinęs, kad visos savo profesinės karjeros metu jų išsakytos mintis e, bus vainikuotos to, kokį darbą jie dirba kaip koordinatoriai. Ir aš manau, kad puiku yra savo patirtį pateikti kitiems, kad jie galėtų tinkamai ją pasinaudoti. Pone Groš, pone Koks, jūs mums pateikėte tam tikras gairias, tam tikrus nurodymus. Ir dabar galime ramiai dirbti mums tenkantį parlamentinį darbą. Mes žinome, kad Europos infrastruktūros tinklų priemonė iš dalies yra naudojama būtent jūsų paminėtiems tikslams. Mano klausimas būtų toks. Koks būtų sprendimas, iš kur gauti alternatyvius finansavimo šaltinius, kur jų rasti? Ar čia yra kokia nors veiksmų laisvė, ar reikės tiesiog stiprinti kitokį požiūrį. Galėtų atsirasti, pažiūrėjau, kryžminio finansavimo galbūt galimybė ar hybridinio finansavimo galimybė. Ar tai yra įmanoma? Ar bus Kokios galimybės bus tyriamos to tinklo finansavimui aps, apskritai? Sulaukėme daug e, klausimų šią temą. Buvo užduota ir kitų klausimų. Ar, ir, ar viskas pakankamai aišku? Yra plataus masto projektų, kurie dabar yra įgyvendinami. Tačiau svarbu likti susitelkus prie projektų, kurie yra plataus užmojo. Buvo pasakyta, kad e, Roma nes, nepasistatė per vieną dieną. E, būtina užtikrinti tvarumo aspektą. Tačiau tuo pat metu svarba, e, svarbu kurti naujas linijas nuo Olandijos iki e, Italijos ir taip toliau. Ar nebūtų galima paspartinti šių projektų, tų leidimų uždavimo? Kitas dalykas, tuos klausimus kėlė koordinatoriai dėl jūrų greitkelio. Ar jie pakankamai įtraukti tuos geografinius koridorius, regioninius transporto koridorius? Tad klausimas būtų toks pirmiausia, ar atsižvelgiama į kitus koridorius, ar siekiama integruoti jūrų greitkelius į tai. Ir dabar dar klausimas dėl sanglaudos valstybių jų situacija pakankamai neįprasta. Klausimas būtų toks, ar sanglaudos finansavimas yra panaudojamas pakankamai uostų plėtrai. Sanglaudos šalis dažnai nenori uostų plėtros finansuoti, jie ieško, ieškoma kitokių galimybių finansavimui. Na ir galiausiai, ponė pirmininkė, dėl intermodalinio transporto. Turime baltąją knygą šią temą ir štai dabar atliekamas vidurio įvertinimas, ar to ten numatytos priemonės e, pasiteisino, nes tarp modalumas, e, intermodalumas ir modalinis transportas nėra tas pats. Kaip jūs vertinote vienus ir kitus dalykus, nes kartais rinkoje egzistuoja savotiškas diktatas dėl intermodalumo. Parlamente metai iš metų matome, kad daug dėmesio skiriama struktūros, infrastruktūros priežiūrai. Nes vienas dalykas yra pastatyti greitkelį, kaip žinia, o kita, kitas dalykas sukurti greitkelį E, kuris būtų sujungtas su vidaus vandenimis, su jūra. Dėkoju. Malertuk. Dėkoju. E, ir aš iš savo pusės, e, iš savo frakcijos pusės noriu padėkoti ir ponui Groš ir Koks už pristatymą. Pirmiausia, norėčiau paminėti tai, kas man labai patiko. Tai yra tas faktas, kad uh, Mes pirmą kartą Europos Sąjungoje dėl to, kad yra sukurta šita nauja teisinė e, struktūra, tai yra tas e, CEF instrumentas, turime bendradarbiavimą tarp koordinatorių, tai yra labai svarbu, e, kad kiekvienas koordinatorius savo kompetencijos ir galimybių ribose turi atlikti tam tikrą darbą, o paskui yra keičiamasi ta informacija tarp koordinatorių. Man tai atrodo labai svarbu, nes e, tai užtikrins tam tikrą sinergiją Taip pat aš e, labai sveikinu faktą, ir tai yra turbūt e, unikalus e, elementas šioje stru struktūroje, tai yra, kad bus mokomasi dirbant, learning by doing. Valstybės narės dabar žinos, kad nebūtinai bus už tai atsakingos ministerijos, tai yra transporto ministerija, nes bus mastoma europietiškai ir bus siekiama šituos koridorius sukurti bendrais e, būdais e, dažnai buvo apsiribuojama tik tai nacionaliniu mastu. E, tačiau dabar yra dirbant mokomasi, nes ir kitos valstybės narės galbūt turi kažkokių sprendimų, kuriais gali pasidalimti ir tai taip pat kuria sinergiją. Bendrai paėmus, aš manau, kad šitas Europos infrastruktūrų tinklų priemonės elementas tikrai yra labai e, svarbus ir e, labai sveikintinas, kurį per pastarosius keletą metų sukūrė Europos komisija, padedama kitų Europos institucijų. Na ir jeigu bus galimybė, prašysiu atsakyti į vieną klausimą. E, kolega Groš minėjo, kad darbo planas e, kuriamas e, kartu su valstybėmis narėmis, o kolega Koks sakė, kad daugeliu atveju taip e, yra daroma. Tai aš tiesiog noriu paklausti, ar į, į, čia į, į situaciją yra įtraukamos valstybės narės, ar, jo, ar su jomis yra bendradarbiaujama, ar galbūt yra sričių, kurios tiesiog galėtų e, prisidėti. Ir taip pat noriu paklausti, žinome, kad anksčiau turėtami RTMS koridorių, e, geležinkelių koridorių, mes susidūrėme su sunkumais. Ar dabar e, yra mastoma apie taip vadamą IRTMS lūžio programą? Aš norėčiau paklausti, kas yra ta breakthrough arba lūžio programa, kas į ją įeina. Ir dar vieną klausimą turiu. Jūs kalbėjote apie tai, jog kiekvienas darbo planas e, turės įvertinti, kur kiekviena valstybė narė gali prisidėti e, kokia yra kiekvienos valstybės narės suderinamumo ir ko e, modalumo situacija palyginus su kitomis valstybėmis narėmis. Galbūt jūs galėtumėte e, mums e, paaiškinti, kad mums pasakyti, ar Europos parlamentui jūs tą informaciją pateiksite. Na ir taip pat dėl finansavimo noriu paklausti. Tai yra labai vienareikšmis signalas, kad mes tam skiriame 12 milijardų ir 30 milijardų darbų skirti. Tai yra tikrai labai svarbus pradžios taškas. Kiek aš e, žinau iš savo patirties, e, e, buvo labai, žinome, kad buvo labai sunkus projektas valstybėse narėse įdėkti projekto obligacijas. Uh, projektų obligacijos buvo susijusios su Europos investicijų banku. Jeigu aš teisingai prisimenu, mes turėjome apie 215 e, milijonų e, pilotiniams projektams, pilotiniams e, obligacijoms pas, paskyrę. Tačiau tas projektas nebuvo labai produktyvus. Ir aš norėčiau paklausti, e, kas bus, ar e, jeigu šitas modelis taip pat nelabai pasiteisins. Ir dar turiu vieną klausimą. E, mes turime dar vieną unikalų dalyką ir tai nebuvo lengva valstybės narėse įdėkti. Tai yra įtraukti regionus ir savivaldybės. Ir abu du kolegos minėjo, kad be jų dalyvavimo nebus įmanoma įgyvendinti tokių didelių projektų netgi per ateinančius 20-30 metų. Ir jeigu teisingai supratau, egzistuoja e, skirtingi valstybių narių e, pasirinkimai. Kai kurios valstybės narės yra ganėtinai atsargios, nelabai nori dalyvauti tokiuose koridoriuose, yra kitų valstybių narių, kurios yra liberalesnės ir atviresnės. Todėl uh, e, noriu paklausti apie tas valstybės narės, uh, E, kokią patirtį esate sukaupę dirbdami su įvairiomis valstybėmis narėmis. Dėkuoju. Dabar Jackie Foster. Bitte von Dahl. Ja, voorzitter, dank u wel. Um, voorzitter, in de politiek. Dėkuoju, pane pirmininkė. sakoma, kad politika yra galimybių mokslas. Reikia rasti e, sąsąją tarp politikos ir realaus pasaulio, kuriame gyvena visuomenė. Ir manau, kad tai yra puikus pavyzdys to, ką galima padaryti, kaip galima pasiekti geriausių rezultatų, laikantis socialinio požiūrį mūsų, įgyventis mūsų politiką. E, Ir kuriant tos koridorius, tai taip pat labai svarbu. Ir čia mes kalbame apie labai konkrečius įmanomus pritaikyti dalykus. Toks būtų įvadas mano pasisakymui. Ir dabar finansavimo aspektas. Savo frakcijoje mes buvome šiek tiek nusivylę, kadangi supratome, kad pasitelkus Jungerio planą būtų pinigai įmami iš e, Europos infrastruktūros tinklų priemonės. Ar jūs optimistiškai ir pesimistiškai vertinate tą finansavimo aspektą? Ką manote apie Junkerio plano būtent šį aspektą? Ar manote, kad tai yra priimtina? Ir kita dar pastaba, kuri būtų susijusi su infrastruktūros projektais. jeigu panalizuotume sąnaudų ir naudos santyki. Infrastruktūros projektai dabar yra diskutuojami, aptarinėjami, atliekamos sąnaudos ir naudos santykių analizė. Gali nutikti taip, kad projektas taip ir nebus įgyvenytas koks nors dėl to, kadangi pelno nepakankamai pasiekiama lyginant su sąnaudomis. Ir tai yra tas aspektas, kurį reikia panagrinėti detaliau e, atliekant šio pobūdžio analizę. Tačiau taip pat reikia neužmiršti ir to, kad yra tokių projektų, kurie atsipirks per tam tikrą laiką, pažiūrėjau, per 25 metus. Kalbame čia pirmiausia apie e, vandens kelius. Pavyzdžiui, kanalas E, atsipirks po daugiau negu 25 metų, tačiau gali atsitikti taip, kad e, vertinant sąnaudas ir galima pelną bus analizuojamas neteisingas laikotarpis. Pavyzdžiui, jeigu bus analizuojamas per nelik trumpas laikotarpis, tai nebus investicijų e, vandens, vidaus vandens keliams. Labai ačiū, taip pat norėčiau padėkoti pranešėjom. Jau daug kas buvo pasakyta, tačiau aš norėčiau užduoti kai kurių klausimų ir išsakyti pastabas. Man susidaro toks e, įspūdis, kad e, Europos infrastruktūros tinklų priemonė iš tiesų yra toks dalykas, kuris gali sujungti visą Europą. Tačiau bet kokiu atveju viskas, kas yra su jie susijęs su Europos infrastruktūros tinklų priemonė, tai yra labai gerai, pinigų turime e, daug, koordinatoriai yra mūsų natūralų sąjungininkai, mes visi norime tokių koridorių ir, aišku, tam reikia pinigų. Jūs kaip koordinatoriai sakote, e, kad tai yra geras dalykas. Bet uh, Lyg tai buvo tokių minčių pasigirdę, kad ir Junkeris tai laiko e, gerų dalykų, bet jeigu jau jisai nori kažką tai padaryti, tai tegul ima pinigus iš CEF. Neima pinigų iš CEF. Kaip jūs e, galvojate, e, dabar norėčiau koks užduoti klausimą, jūs sakėte, kad valstybės narės e, labai pasirengusios dirbti šioje srityje. Matau, kad mes galime padėti įvairioms valstybėms. E, bent jau Vokietijai tai reikia tokio bendradarbiavimo ir aš asmeniškai manau, kad uh, šiame koridoriuje, ponas Koksai, atsiranda tam tikras kamštis. Dėl to reikėtų pajudinti, e, pajudinti kai kuriuos politikus. Galbūt jūs turite kažkokių tai minčių, kaip tą galima padaryti. manau, kad e, nepavyks išspręsti visų kamščių. Tai buvo klausimas ponui e, Koks, dabar ponui Groš klausimas. E, Matijus sakė, kad vidaus vanden, vandenų koridorius kuriant ne visą laiką yra lengva sukurti sąsąją tarp ekologijos ir transporto. Uh, apie ką kalba. Ir kitas klausimas irgi panašus, jūs sakėte, kad yra e, e, svarbus ryšys su aplinkosaugos organizacijomis. Aš manau, kad tai labai svarbu, nes e, tokie dideli projektai kartais nepavyksta dėl to, kad tiesiog žmonės yra neįtraukiami į tai ir yra sukelia, sukila labai daug pasipiktinimo investuojama labai daug, pavyzdžiui, 20 metų yra investuojama į tai, tačiau niekas nėra pastatoma. E, taigi, kokio patir, kokios patirties jūs turite, su kokiais sunkumais yra susidu, susidurėma e, ir galbūt parlamentarai galėtų jums padėti šioje srityje. Dėkoju dabar Marija Kiuler. Dėkoju, pirmininkė. Jums, brangus koordinatoriai, taip pat norėčiau padėkoti už pasisakymus ir ateitie linkiu didelės sėkmės. Aš norėčiau pirmiausia išsiaiškinti, kaip jūs įsivaizduojate, kaip Europoje bus finansuojami šie tinklai, kaip viskas vyks su naujais projektais, kai bus sukurta finansavimo fondas. Ar jūs galvojate, kad tas naujas modelis e, taps e, nuolatiniu su visomis iš to išplaukiančiomis pasiekmėmis ir kaip jūs įsivaizduojate transporto skaitmenizavimą bei bendrai tariant, kaip jūs įsivaizduojate tuos išmaniuosius instrumentus, kaip juos naudosime, ar tai yra šansas, ar tai yra kažkokia grėsmė. Uh, Tikra tiesa, kad mes norime statyti kuo daugiau naujų įvairių dalykų, tačiau mes, europiečiai, galbūt turėtumėm pagalvoti iš pradžių tai, kaip panaudoti savo jau turimus senus išteklius, kaip tą sistemą, kuri jau yra sukurta, optimizuoti. Galbūt e, pagalvoja, kaip panaudoti tuos senus dalykus, neturėtumėm kurti tokios plačios naujos infrastruktūros galbūt tada nebūtų tokios didelės galimy, e, tokio didelio poreikio savo nuosavą mašiną pasitelkti pervažiavimams įvairiems, galbūt tada daugiau žmonės naudotųsi e, viešuoju transportu. Aš norėčiau, kad iš tiesų būtų sukurta reali, išmani transporto sistema Europoje, kad ji išnaudotų visą potencialą e, ir jūs kaip koordinatoriai, kaip jūs įsivaizduojate, kaip galima tą padaryti. Šiandieną dar tokius tinklus Europoje vystant yra be galo daug kliučių. Ačiū uždėmesi. Dėkuoju dabar Karimą Dėlį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū Jums, ponai koordinatoriai. Pane Koks, Jūs pasakėte labai įdomų dalyką. Jūs sakėte štai ką. Mes pabandysime padaryti viską, kad tie koridoriai taptų ekologiškesni. Gal galėtumėt konkrečiau paaiškinti, ką jums tai reiškia padaryti tuos koridorius ekologiškesniais? Mane tai labai domina. Jūs taip pat paminėjote labai įdomų dalyką. Kolego, štai priminė, kad jūs esate buvęs Europos parlamento narys. Savo pasisakymę pasakėte sakinį, kuris yra ypač įdomus. Sakėte, jūs kaip Europos parlamento nariai turėsite tokia misija būti tų naujų infrastruktūrų ambasadoriais. Bet juk esminis klausimas yra toks. Norėčiau išgirsti apie darbo metodą daugiau. Ar galėtumėt šiandien mums paminėti pavyzdžių, kaip jūs e, piliečių atstovus ketinate įtraukti į savo koordinavimo darbą? Nes juk neišeina vien ambasadoris būti, jeigu esi Europos parlamento narys, jeigu metodologiškai jūs nesate susiję savo darbo su piliečiais, su jų poreikiais. Nes jų gali atsitikti taip, kad piliečiai nepritars jūsų projektams. Tai tiek būtų nukrypimo. Ir dabar antras klausimas. Kaip sistemos priežiūros kaip e, transporto srautų priežiūros sistema e, yra dėgiama jūsų projektuose. Nes čia reikėtų atkreipti dėmesį ir į riedmenis turimus, ir į, ir, ir, ir į srautus, ir jų valdymą. Kaip užtikrinsite savo koridorių srautų koordinavimą. Juk žinome, kad tikslas yra keliamas pirmiausia E, užtikrinti intermodalumą ir transporto modalumą. Ten štai tie aspektai, kurie mane domina. Dėkuoju, Peter Lundgren. Danke. Dėkuoju, nėra e, Luis de Grand Pascal. Sí, gracias, señor presidente. Bienvenidos, presidente Cox. Ačiū pirmininkė, norėčiau pasveikinti poną Koksą. Taip pat norėčiau pasveikinti tą parlamentarę, kuri e, suteikė žodį. E, ji e, tiesiog. E, ties, jis tiesiog sudaro, na, sakykime, įsilieja į įprastinį peizažą šiame komitete. Jūs esate tikri šių projektų ambasadoriai. E, šios e, temos yra tiesiog tarp e, tautinės temos. Aš norėčiau paklausti, kaip jūs galvojate, tuos dalykus susijęti kartais apkaltinami, jeigu yra kažkokiu tai sunkumu prancūzai, kartais ispanai, tačiau į pirienai yra pirienai ir juos reikia kažkaip tai įveikti. Pavyzdžiui, Portugalijoje irgi yra siena ir ten irgi yra sunkumų, yra tam tikrų sunkumų uh, Portugalijoje dėl krizės, pavyzdžiui, ten yra atidėtas greitojo traukinio projektas. Iš kitos pusės Prancūzija, pavyzdžiui, irgi atidėjo e, kai kuriuos investicinius projektus. Visa tai yra visiškai teisėti dalykai. Tikrai nei Prancūzija, nei Ispanija, nei Portugalija dėl to nekaltos. Tačiau yra kai kurių objektyvių dalykų, kai, dėl ko sunku tas sienas kirsti. Ir jūs, kaip e, tų infrastruktūrų ambasadoriai, kaip jūs manote, kokie tai yra sunkumai ir kaip ES gali tuos sunkumus įveikti, nes ES tie projektai yra be galo svarbus. Dėkoju, dabar daryti traklun. Dėkoju ir dėkoju abiems koordinatoriams už pasisakymus. Pone Groš, mes e, nesame anksčiau susitikę, tačiau pono Koksą labai gerai pažįstu. Dėkoju už aiškiai išsakytas mintis apie padarytą pažangą, tai labai svarbu. Kaip ir kiti, aš e, lauksiu detalios informacijos apie konkretų koridorių, kuris man rūpi mano šalyje. E, man taip pat įdomus yra projektų finansavimas iš pradžių EFSI neegzistavo, kai projektas buvo sukurtas. Ir e, žinome, kad dabar yra tris kartus daugiau projektų nei anksčiau. E, situacija nuo to, kai buvo sukurtas EFSI, yra kitokia. E, kaip manote, ar klimatas pasikeitė, ar tai palengvins galimybę įgyvendinti daugiau projektų, juk yra daug spragų. Kaip manote, ar mes esame tam pasiruošę planavimo ir projektavimo prasme? E, taip pat galbūt dabar galvojama apie projektų susijimą mažų projektų susėjimą tarpusavėjų koordinavimą. Tiesiog norėčiau, kad e, įvertintumėte, kaip EFSI pakeitė atskirų projektų finansavimą. Dėkuoju. Dabar Dominik Rekė. Ačiū. Pirmininkė, norėčiau pasveikinti Grošą ir Koką. Jie, jie yra žinomi parlamentarai. Labai gerai, kad uh, tie koordinatoriai yra komiteto darbui. E, tai yra labai teigiamas dalykas, ypatingai aptarinėjant gairias. Dabar mm, e, kaip tik tais aptarėme e, investicijų gražą, taigi bendradarbiavimas tarp koordinatorių ir komiteto tikrai yra labai vertingas dalykas. Aš norėčiau vieną pastabą ir porą klausimų užduoti. Finansinė pastaba investuojant į tuos e, koridorius e, atsiranda tam tikrų kliučių. Sakykime, paskaičiuokim, galima paskaičiuoti. E, pavyzdžiui, kalbant apie Eurofacilities, reikėtų tam tikrą dalį, jūra E, facilities ir e, tą e, CEF reikėtų 50 milijardų nusirpti. 30 milijardų iš transporto virto 23 milijardais, kadangi įsikišo taryba, kitaip tariant, buvo apkarpyti kreditai. Bet dabar netgi ne 23, o 13 pasidarė tų milijardų, nes 13 milijardų, 10 milijardų buvo skirta iš uh, E, sanglaudos fondų ir jie negalėjo būti skiriami kaip papildomi pinigai transportui. Jie tiesiog buvo perkelti iš antro skyriaus į pirmą. Taigi lieka 13 milijardų, tie 13 milijardų buvo skirti e, transportui ir CEF. Dabar Europos e, Komisija siūlo 2,7 milijardo paimti iš tų 13 ir tada juos skirti Junkerio planui. Tai reiškia, kad mes dabar, mums lieka 10,3 milijardo. 10,3 milijardo tai yra ta suma, kuri buvo skirta ankstesniais daugiamečiais biudžeto planais ir tai buvo tokia suma, kuri buvo skirta uh, agentūros veiklai, veik, e, komisijos veiklos agentūros e, veiklai, e, kuris skirta dideliems transporto projektams. Ir tai buvo prieš dešimt metų. Dabar po dešimties metų tie 10 milijardo virto 10,3 milijardo. Taigi, CEF visiškai išnyko iš biudžetinių planų, pinigų daugiau nebėra, E, dabar turime lygiai tą, ką turėjome prieš 10 metų, ką siūlė komisija, kitaip tariant, 10 milijardų. Ir galų gale liekame su 8 milijardais. Manau, kad e, Metijų tą puikiai supranta, prisimins. Tikrai nesuklyskime, e, CEF visiškai išnyksta. Tai yra pirmoji tokia pastaba. O antroji pastaba yra tokia, jis su Izmailo klausimus siejasi kas e, vyks su tais e, projektų projektų obligacijomis. Tai yra, tos obligacijos e, gali būti e, finansiškai kalbant panaudojamos įvairiai Tačiau labai stebėtinas dalykas, valstybės narės buvo prieš, dabar jos e, labai susižavėjusios Junkerio planais, kurie faktiškai faktiškai e, verčia prarasti pin, pinigus. Net tie e, projektai iš tų, kurie buvo siūlyti, liko tik tais aštuoni. Daugeliui projektų tiesiog neliko pinigų, nesakau, kad visiems. Ir norėčiau būtent užduoti koordinatoriams klausim, klausimą. Transporto e, planai nesisėja su Junkerio planu. Tos e, paskolos. E, mano klausimas paprastas. Po tokių konstatavimų, kuriuos čia pateikiau. Ar koordinatoriai galėtų pateikti visų projektų įvertinimą iš tų 615 projektų, milijardų tai yra, kiek iš tų projektų galėtų duoti pakankamą investicinę gražą, ir pasinaudoti e, Junkerio planu, nes iš tų 16, 615 plan, e, milijardų galbūt 15-80 e, procentų, kiek iš tiesų. Dėkoju dabar Saskundė Bilhau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū. Matiju, ačiū Patui Koks Praeitos kadencijos metu mes kalbėjome apie transeuropinius tinklus, mes bandėme pateikti pakeitimą, suteikdami daugiau kompetencijos koordinatoriams. Matijui būtent, e, jeigu būtum žinojo, kad Matijui bus tas kitas koordinatorius, e, mes tuomet nežinojom, kad bus būtent šitaip. Mums nepavyko suteikti koordinatoriams platesnės kompetencijos. Kai kas to norėjo, kiti ne. Ir teko pripažinti tas esamas ribas ir sunkumus, kurie yra susiję su jūsų įgaliojimais. Kai mes diskutavome apie transeuropinius tinklus, mes turime du, du aiškius dalykus. Pirmiausia, reikėjo, kad tie projektai teiktų pridėtinę europinę vertę. Ir antra, būtent reikėjo spręsti pasienio zonų problemą tais projektais, nes ten daugiausia buvo problemų. Vienas procentas BVP per metus buvo numatytas skirti tiems projektams. Pasienio zonose pirmiausia reikia spręsti sunkvežimio judėjimo problemą. Tad mano klausimas būtų toks. Kalbame apie projektų įgyvendinimą, apie sąnaudų ir naudos santykį susijusių su projektų gyvendinimu. Mano klausimas būtų toks. Ar jūs taip pat atliksite būtent tokią analizę ir atliksite, kiek kainuotų projektų neįgyvendinimas arba kai kurių projektų įgyvendinimas ar neįgyvendinimas, nes kai kurie įgyvendinti pusiau, pavyzdžiui, bet nepavyksta jų užbaigti. Toks būtų pirmas mano klausimas. Antra. Mantyčiau, kad turime elgtis nusekliai. kai dėl sprendimų ir atsakomybės ES lygmenių. Europos komisijai tai turėtų būti paskata dirbti toliau. Valstybės narės pateikė savo projektų sąrašus. Ir manau, kad jeigu atsižvelgtume į Europos pridėtinės vertės kriterijų, jeigu galėtume sudaryti, jeigu prioritetų galėtume laikyti pasienio zonas, mano klausimas būtų toks Kiek jūsų manimų būtų galima įtakoti projektų parinkimą, kur valstybės narės imsis įgyvendinti iš to sąrašo pateiktųjų? kokius projektus reikėtų pirmiausia įgyveninti, atsižvelgiant į turimas finansinės priemonės. Ar galite pasakyti, kad toks ir toks projektas yra prioritetinis ar ne? Ar yra tokie kriterijai? Na ir pabaigai. Neseniai perskaitymą apie tai, kad egzistuoja jau greičiausias greitasis traukinys pasaulis. Yra Japonijoje, rėda, jo greitis yra per 600 km per valandą. Japonija nori sujungti Osaką ir Tokijo. 500 km yra atstumas, per valandą bus galima nuvažiuoti šį atstumą. Mes Europojegi tuo tarpu nesugebam užtikrinti susisiekimo greitaisiais traukiniais dėl to, kad egzistuoja pasienio problemos. Manau, kad mes elgiamės nepakankamai ryštingai. Aš galbūt stačiokiškai kiek pasisakysiu, bet sakau tai, ką galvoju. Būtina atlikti globalią analizę 500 km per valandą. Egzistuoja e, patento teisės su tokio pobūdžio transporto, bet aš manau, kad turime pasaulinį mokslo tyrimų centrą. Europoje toks greitis kaip Japonijos greitas traukinys iš viso pas mus tebėra utopija. Aš manau, kad mums trūksta ryšto. Mes mm, ES lygmenių nesugebam imtis reikiamos lyderystės. Nežinau, ar jūs pamastėte, ką nors tuo klausimu. Mes kalbame apie platesnį geležinkelio transporto naudojimo. Ir kalbu apie tą mokslo tyrimų centrą Japonijoje. Ar nereikėtų iš ten įsigyti patentus, gal tai būtų pigiau negu pradėti investuoti į šią, į šią sritį Europos Sąjungoje. Tokia yra realybė, apie tai reikia kalbėti. Dėkui. Dėkuoju dabar Jens Nilsen. Eh, Ačiū. Ačiū už tuos įdomius pasisakymus. Norėčiau pasakyti, kad mes turime viziją, turime priemonės, esame motivuoti, bet reikia pagaliau imtis darbo. E, visiškai pritariu, kad reikia susitelkti pirmiausia prie valstybių narių, būtina priimti sprendimus, susitarti dėl finansavimo, dėl lyderystės. Jūs kalbėjote apie regionus ir jų vaidmenį. Labai greit reiktų apžvelgti šią realybę. Esu iš Švedijos. Matau, kokį vaidmenį vaidina regionai. Jiems e, atrodo tie projektai labai reikšmingi. Reikėtų ne tik e, mobilizuoti suinteresuotą savivaldybę kokią nors, bet numatyti finansavimo priemonės, tikinti piliečius tų projektų naudą. Nes dažnai regioninių lygmenių galime sutikti tuos piliečius, kurie gyvena tuose regionuose. Paskui turėtume e, diskutuoti su valstybė, su jos vieša administracija. Būtina tinkamai įvertinti regionų vaidmenį mūsų atliekamame darbe. Ir aš manau, kad jūs skirsite tam reikiamą dėmesį. Ačiū. Ponas Telička. Uh, thank you, Chairman. Uh, gentlemen, uh, good afternoon. Uh, I think uh, a number of the points uh, that I... Sveiki. E, buvo įsakyta nemažai minčių, iškelta nemažai klausimų ir aš norėčiau paminėti du iš jų. Vienas aspektas, kuris man ypatingai uh, užstrigo, yra tai, jog dabar, kai Europos koordinatorius yra um, atsakingas už atskirą koridoriaus dalį, uh, Tai turime puikias sąlygas įvertinti atitinkamos e, transporto rūšies pridėtinę vertę palyginus su e, kitomis. Ir aišku, mes turime įvertinti ir aplinkosaugos aspektus. Man tai atrodo tikrai teigiamas dalykas. Jūs, ponė Groš, esate e, atsakingas už koridorių, kuris mane domina, už Čekijos koridorius dalį ir aš. Ir, ir taip pat aš kalbėjausi su E, su e, su Čekijos premjeru. E, gal galėtumėte papasakoti, kaip konkrečiai bus įgyvendinamas jūsų koridorius, jūs, už kurį jūs esate atsakingas, kaip jūs vertinsite tą papildomą vertę. Aš asmeniškai manau, kad vidaus vandenų e, koridorius tikrai sukurtų didelę pridėtinę vertę palyginus su transporto priemonėmis, kurios eina per kalnuotas vietovės. Aš suprantu, kad jums kaip Europos koordinatoriui nelengva sakyti šitą klausimą, tačiau visgi aš dar prisimenu savo patirtį su ankstesniu koridoriumi kai viskas buvo sutarta ir taryboje, ir par parlamentas tam pritarė, ir e, aišku, komisija tą ir pasiūlė, ir valstybės narės tam pritarė, tačiau kai realiai, realiai teko viską įgyvendinti tam tikrą projektą, tai tiesiog jeigu valstybė narė E, gali e, užsispirti ir tada jos įkaitais tampa visos valstybės narės. Taigi mes turime viską ir dokumentuose, ir turime finansinių lėšų, galbūt nepakankamai, bet visgi turime įgyvendinti. Ir e, be abejo yra mažesnių valstybių narių kurios yra įsipareigojusios, tačiau jeigu kokia nors valstybė narė pradės viską vilkinti, nieko nepavyks. Tai man įdomu, ką jūs padarėte šioje srityje kokios yra priemonės ir kaip prie to gali prisidėti Europos parlamentas ir transporto komitetas, nes tikrai nenorėtume, kad taip atsitiktų. Dėkuoju, dabar Marija Krapiniai. Domnule președinte, trebuie să mulțumesc și uh, coordonatorului. Labai ačiū. Norėčiau padėkoti koordinatoriams už jų indėlius. Aš norėčiau Ehm, išklausiusi daugybę mm, klausimų ir jūsų pranešimus e, į vieną konkretų klausimą, kad man atsakytumėte, iš kur paimsime tų pinigų, jūs to nepaaiškinote. Ehm, panašu, kad mes apskritai dabar nebeturime jokių pinigų palyginus su mm, šitą Europos infrastruktūros tinklų priemonę. Atsakykite konkrečiai, iš kur paimsim pinigų ir kiek. Ir turiu dar vieną klausimą, kuris bent jau asmeniškai man yra labai įdomus. Labai dažnai e, aš e, būdavau susirūpinusi tuo, ką sakė kolega, e, pirmininkas Junkeris. Kaip bus nustatomi prioritetai, atrenkant e, koridorių projektus. Kas juos vertins ir rinks. Pavyzdžiui, man labai e, rūpi štai kas. Tarkime, e, galbūt yra šeši asmenys, kurie vertina projektus, tačiau nebus žmonių iš Europos parlamento. Kaip bus atrenkami šitie projektai? E, gali būti, kad e, tie projektai tarpusavėje nebus susijęti. Kaip galiausiai paskui tie koridoriai bus, tie projektai bus valdomi? Aš girdėjau iš jūsų, kad tarkim, kažkokia valstybė narė stengiasi, e, ketina įvesti autom, autostradų mokestį. Uh, o kitose valstybėse narėse tada e, to nėra. Tai iš tikrųjų tai nėra lygios e, galimybės. Na, aš galėčiau tikrai e, jums pritarti ir norėčiau dabar padėkoti jums už klausimus ir užduoti pats klausimą. Ponas Koks, jūs sakėte, kad, kaip pirmą kartą mes buvome susitikę, jūs sakėte, kad geležinkelių tinklas e, Europoje yra e, tam tikras e, modelis, kuris apsiriboja valstybių narių sienomis. Ir, pavyzdžiui, Vokietijoje mes turime patirti, kad Erfurt-Nürnbergo geležinkelio linija buvo 20 metų statoma ir mes išleidome apie 20 milijonų E, tačiau e, tai apsiriboja mūsų sienomis. Tai yra didelis projektas, tačiau yra ir mažų projektų tarp valstybinių. Ir čia susidursime su tuo pačiu dalyku, tarkime, tarp Bruselio ir e, Berlyno dabar mums dabar yra tiesiamas geležinkelis, tačiau trūksta šimto milijonų. Ir šimtų milijonų mes galėtume Vokietija neturi to šimto milijonų, e, nors mes, e, jeigu gautume juos, mes galėtume paspartinti traukinio kelionę dviem valandom. Dabar Europos dabar nuo Štutgardo iki Ilmo yra tiesiamas e, geležinkelis, kuris e, kainuoja. E, didžiulę sumą ir tai sutrumpins 20 minučių kelią. E, taigi, jeigu aš 100 milijonų galiu sutaupyti 2 valandas e, ir 400, už 400 milijonų išleisiu tik tais tam, kad būtų sutaupyta 20 minučių, tai ar yra prioritetas, ar tai yra teisingai išdėstyti prioritetai. Net Nieko ne, ne, negaliu pasakyti prieš didelius projektus, tačiau mes uh, žinome, kad dideli projektai uh, tęsiasi 20-30 metų. Uh, o maži projektai trumpiau. Ir taip pat reikia įvertinti kainos ir kokybės santykį ir taip pat rentabilumo, atsipirkimo elementą. Aš galiu įvardinti 30 e, projektų, kai buvo įgyvendinta neatsiperkamų projektų. Mes e, prisimename e, projektus Vokietijoje. Buvo teko išpirkti žemę ir tai kainavo 7 e, milijardus, taigi e, tai kainavo labai daug, tačiau reik, galima buvo nutiesti e, liniją aplink Dresdeną. Nebuvo atlikta tinkamai ir tiesiog nebuvo įmanoma susijęti geležinkelio su apvažiavimu. E, taip pat e, buvo tiesiamas e, tunelis iš Müncheno į Rusler ir buvo remiamas įvairiais kriterijais. Buvo įvertinta, kad tai atsipirks 1,4 procentais. Ir E, be abejo, jeigu iš Berlyno į Briuselį bus nutiestas geležinkelis, tai e, sukurs darbo vietų. Tačiau reikia įvertinti atsiperkamumą. Ir esminį eleme, esmi, esminį vaidmenį e, čia atlieka atsiperkamumas. Taigi, kaip mes galime pakeisti tai? Na ir paskutinė mintis, e, dažnai nėra motivacijos nacionalinės valstybės e, nu, užsimerkę ties sienomis, tačiau turime kurti europinę pridėtinę vertą. Tai turi būti naudinga visiems tada tam reikia skirti kofinansavimą. E, kofinansavimas yra e, iš, e, iki 85 procentų. Ir kai kurie projektai yra nedideli, kai kurie 5-10 km ilgio, tačiau tai yra europietiškai projektai. Taigi kokiu paskatų yra dalyvauti tose projektuose pasinaudojant Europos pinigais. Tai reikia, kad e, tie projektai sukurtų europinę pridėtinę vertę. Kokios yra to galimybės? Ir dar yra vienas klausimas, net paprašysime komisiją e, pasisakyti, e, jeigu norite, prieš perdodant žodį kalbėtojams. Ne, komisija nenori pasisakyti, tai tada turime daugiau laiko. Ir kas pradėsite iš jūsų? Pat Cox. Okay. Sulaukime labai daugybės klausimų. Pabandysiu atsakyti kai kuriuos, o paskui pažiūrėsim, kaip elgsime su likusiais, į kuriuos gal dabar neatsakysim. Daugelis kolegų klausė apie e, strateginių investicijų fondą. Tad nuo to ir norėčiau pradėti. Kaip ir jūs, mes laukiame dar detalių, kaip tas fondas bus valdomas, koks bus jo reglamentas ir taip toliau ir panašiai. Galiu tik pasakyti, kad mes siūlome e, įvairius sprendimus atskiriems koridoriams, kurie būtų susijęs su atskirais projektais, apie kuriuos mes žinome, kurie būtų naudingiausi ir labiausiai atitiktų Europos strateginių investicijų fondo reglamentą. Ir mes manome, kad tuo fondu galėtume pasinaudoti optimaliai. Mūsų, klaus, mūsų atsakymas šiandien būtų štai koks. Tai būtų sąžiningas, ne viską žinom ar nežinom visų detalių susijusių su tuo fondu. Laukiame dar reglamento, tačiau siūlome tuo fondu pasinaudoti kaip galima geriau. Antra. Iš mūsų dialogo su Europos centriniu banku dar iki primant reglamentą yra aišku štai kas. Europos strateginių investicijų fondas yra geriausia priemonė finansuoti projektams, apie kuriuos čia kalbėjome, ypač dėl tų projektų, kurių e, atsipirkimas yra planuotinas. E, tai būtų geras dalykas visoms transporto investicijoms, socialinio kapitalo investicijoms. Ir šiaip tai būtų puikia investicija projektams, kur e, ekvivalentiškų investicijų rasti nepavyktų. Na, aš nekuriu taisyklių, aš bandau jums pateikti informaciją tokią, kaip aš ją suprantu. Uh, Europos investicijų bankas regis pabrėžia štai kokį elementą koordinatorių dialogė su jais. Tai yra tokia mintis. Jie nori parengti projektų sistemą, projektų obligacijų sistemą. Tai reiškia, kad finansavimas bus suskirstytas e, ir bus ats, skirstomos lėšos atsižvelgiant į projektų rizikingumą. Ir tai nebūtų susijęs su visais projektais, tačiau kai žinai tvarką, tai tuomet projektų obligacijos gali patekti į rinką, žinant situaciją. Kai kas bandė naudotis uh, anksčiau naudotą leksiką, kalbant apie projektų obligacijas. Keletas žmonių klausė, apie bandomuosius projektus ir jų aplikacijas. Kol kas galiu pasakyti tiek, aš keletas metų, e, keletą metų koordinuoju šį reikalą, bet tų projektų obligacijų bandomiesiems projektams aš dar nesu matęs akise. Ir in, transporto infrastruktūro projektams tos projektų obligacijos iki šiol dar nėra taikomos. Kai dėl lėšų. Ponas Rikė apie tai kalbėjo pakankamai plačiai ir kalbėjo apie lėšų mažėjimą. Galiu jums patvirtinti štai ką. Dabar yra paskelbtas siūlymo konkursas, jis siekia 12 milijardų eurų tų projektų vertė. Ir 3 ir 1 toks yra santykis e, galimybei finansuoti tuos pasiūlytus projektus. Uh, Iš pradžių santykis žadėjo būti 6 ir 1 projektas. Taigi matome, kaip keičiasi situacija. Ir situacija sudėtinga būtinai jas spręsti. Jūs taip pat klausėte apie tai, kas sprendžia dėl projektų vertinimo. Ir čia norėčiau pasakyti, kad e, Europos infrastruktūros tinklų priemonės dalį norėčiau paminėti. Žmonės vertina projektus, atsižvelgiama į tai, kokia bus europinė pridėtinė vertė, e, koks yra pasirengimas įgyvendinti projektą, kokie yra gebėjimai tą projektą gyventi ir taip toliau ir panašiai. Aš negalėčiau teikti, kad šis darbas yra labai pažengęs. Bus e, Čia te, bus darbas teikiant, teksantis specializuotai agentūrai ir Europos komisijai. Uh, Na ir aišku, tam tikram etape galbūt koordinatoriai galės pasakyti savo nuomonę. O dabar kol kas mes laukiame. Mes nesam, nesuklyskite, nesam vieni iš tų, kurie vertins projektus. Tačiau mes dirbame su regionais ir vyriausybėmis, su jumis ir su Europos komisija ir laikomės taisyklių, pagal kurias turim dirbti. Kai dėl atskirų koridorių ir taip toliau ir panašiai, kai buvo klausima, mes ne mes sprendžiam, koks tas koridorius turi būti geriausiai, taip toliau ir panašiai. Europos parlamentas balsavo dėl transporto koridorių priedo, ne mes tą padarėme, Europos komisija parengė sąrašą. Ar galime užtikrinti perėjimą iš vieno į kitą? ne, nežinau, ne mes sprendžiame. Tačiau norėtume išvengti tokių vertinimų, kad štai bu, vėl buvo primestas centrinis diktatas iš Briuselio. Norėtume, kad taip nebūtų. Kai dėl finansavimo klausimų, vienas iš dalykų, kurį minėjote daugelis iš jūsų, yra tie 2,7 milijardų eurų, kurie bus paimti iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės ir perkelti Junkerio plano finansavimą. E, trumpas atsakymas iš klausimo būtų toks. Bus netrukus, galbūt birželio 26 dieną skelbiamas pakartotinis konkursas projektams. Ir tuomet turėsime pilną vaizdą, kokios vertės bus tie projektai. Ir galbūt tas antrasis etapas sulauks mažiau projektų negu tuo pirmuoju laikotarpiu. Tad nėra jokios abejonės dėl to, kad antras tas etapas tų konkursų sumažins mūsų galimybės uh, pasinaudoti finansavimo projektams. Mes nežinom atsakymų šį klausimą, kaip tai bus. Uh, Ar tie, tie pinigai iš Europos infrastruktūrų tinklų priemonės bus skirti Junkerio plano įgyvendinimui, ar ne, mes dar nežinom, kad čia bus. Tikrai galiu pasakyti, kad sąmoningai galiu pasakyti, nežinau. Kai dėl transporto infrastruktūros keliamas pirmiausia e, jos optimizavimo klausimas ir reiškiamas poreikis ją e, optimizuoti. Ir kol kas negalime E, teikti, kad e, bus numatyta pasitelkti projektų obligacijas jų finansavimui. Kai dėl projektų gyvenimo ciklo, dėl jų atsipirkimo ir taip toliau, dėl jų amortizavimo, visi šie klausimai e, turi būti atsakyti po atliktos analizės ir galėtume kalbėti, ko gero, čia labiau apie atskirus atvejus. Nacionalinė administracija turėtų atlikti tą vertinimo darbą. Nen, nenorėčiau kalbėti apie vieną kokį nors savo pasirinktą koridorių, pažiūrėjau, Vokietijoje ar kur nors. Norėčiau, kad Vokietijos e, viduje būtų atlikta reikiama analizė ir numatyta, ar tas projektas yra prioritetinis ar ne. Ir Vėlgi, galėčiau čia vėl pasakyti, sąžininkai, nežinau, ar pasirinktų vokiečiai finansuoti būtent tokį projektą. Mūsų darbas nėra priimti sprendimus ir juos primesti. Mes tiesiog bandome rasti, dirbdami visi kartu, geriausią laiką, geriausiam pagreičiui pasiekti, kad projektai būtų teisinga atrinkti ir gyvendinti. Matijo galės pratesti paskui mano atsakymus. Aš norėčiau atsakyti dėl tos proveržio programos ehm, ir dėl tų proveržio programų galėčiau pasakyti štai ką. Bus buvo bandoma apibriežti kilometrais, kiek būtų, e, koks po, kok, kiek kilometrų reikėtų uh, pastatyti papildomos infrastruktūros, kad būtų galima pasiekti kitas transporto infrastruktūras ir jas sujungti. Buvo išaiškinta, kad būtent kuo, trumpesnė, kuo trumpesnių trasų pertvarkymas būtų naudingiausiai siekiant panaudoti visą struktūrą, sujungti ją su kitomis kitų valstybių transporto struktūromis, padarant ją tarp valstybinę. Ar yra koks nors skirtumas tarp Matijų ir mano požiūrių dėl to, kaip mes apibūdinam valstybės narės šios dalyvaujančios projektuose. Nėra tokio skirtimo. Pavyzdžiui, kalbėdamas apie savo koridorių, galėčiau pasakyti, e, Norvegiją galėčiau paminėti, tai irgi dalyvauti tuose projektuose, ji patvirtino mūsų siūlytus projektus. E, kai dėl detalių, dėl jų reikia dar diskutuoti. Tačiau nu, nėra rimtų nesutarimų tarp koordinatorių ar vienos ir kitos valstybės narės. E, tačiau de, dėl detalių tai dar reikės diskutuoti. Taigi tie proveržio projektai yra tie dalykai, dėl kurių dar reikės tartis. Aš e, atsakyti, pasitengsiu atsakyti į 2-3 finansavimo klausimus. E, kiek ilgai bus e, skiriami e, tie pinigai, e, kiek ilgai, kiek ilgai truks asignavimai, tai bus 25 metai paprastai infrastruktūrai skiriami. Na ir būtent tai ir konkrečiai minima tyrimuose, apie kuriuos aš kalbėjau. Tačiau reikia daug ilgiau E, kiek ilgai bus e, numatytas amortizacijos laikotarpis, taigi 25 metai taip yra infrastruktūros laikotarpis. E, dabar dėl EFSI. Šiandieną EFSI dirba su pagrindinėmis gairėmis ir esminiais punktais, kurie numatyti infrastruktūros projektams. Aš kalbu ne tik apie vidaus transportą, vidaus upių transportą. Uh, bet apie visas transporto e, rūšis. E, man e, CEF instrumentas atrodo sukūrintis daugiau pridėtinės vertės Junkerio plane, tačiau kalbant apie konkurenciją, tai nėra kažką pakeičianti priemonė, nes ji turi veikti kartu su kitais projektais, mes pasiektume daugiau uh, jeigu juos susėtume su kitais projektais. Dabar kalbant apie projektinės obligacijas, apie tai jau buvo kalbėta anksčiau. Europos investicijų bankas parengė labai įdomų pranešimą apie e, septynių septynis etapus susijusius su projektinėmis obligacijomis. Ir tie projektai, kurie tikrai išnaudoja tas e, priemonės, yra e, efektyvus ir tampa 30 kartų efektyvesni. Taigi tinkamas instrumentas tinkamam projektui e, duoda tinkamą rezultatą. Todėl projektinės obligacijos tokiu atveju yra tikrai labai tinkamos galbūt reiktų labai konkrečiai vertinti, ką dar tą padaryti, ar atnaujinti kažkokį tai kelią tarp valstybių narių, ar naują pastatyti. Visa tiesa pasimato tada, kai yra įgyvendinamas projektas. Aš norėčiau paminėti ir savo koridorių, ir kitus koridorius. E, sąsaja su kitomis valstybėmis narėmis yra tikrai sudėtingas dalykas. Mes esame koordinatoriai, o ne diktatoriai, ir e, mes turime juos koordinuoti tos projektus, ko mes iš tikrųjų norime, norime pasiekti. Tai yra mūsų užduotis, mes turime tai daryti pagal numatytas e, reglamento gairias. Kai aš važiuoju e, keliu tarp Vokietijos ir Čekijos, tai matau tam tikrus dalykus, kur, kuriuos tikrai būtina pakeisti, kad e, jie e, kad į tai būtų žiūrima ne tik iš nacionalinės, bet ir iš Europos perspektyvos, e, nes tai turės tam tikrą įtaką. Ir dabar mes turime tokių instrumentų, kurie gali parodyti, jog tam tikros investicijos konkrečiose regionuose tikrai atsipirks ilgalaikėje perspektyvoje. Na, o kokius metodus pasirenka valstybės narės? Dabar mes e, teigiamai e, turime teigiamos patirties su įvairiomis šalimis. Pavyzdžiui, per Vokietiją eina šeši koridoriai ir e, už, už to slypi ne tik federalinė vyriausybė, bet ir Europ, Europos valdžios institucijos. Uh, E, pavyzdžiui, turime Deutsche Bank ir taip pat buvo pateikta e, daug kitų pavyzdžių, kaip yra bendradarbiaujama tarp koordinatorių, e, nes tai sustiprina bendradarbiavimą ir pačiose valstybėse narėse ir tarp jų. Ir kaip tai pavyks užtikrinti, vėliau ir pamatysime. Dabar dėl pasirinktų e, metodų e, atsižvelgti į aplinkosaugos aspektus, kolegos pateikė e, pasiū, savo perspektyvą ir ji yra labai teisinga. Galiu labai konkrečiai pasakyti, buvau Pragoje ir sakiau, kad norėjau susitikti su, su ministru, bet ne tik su juo. Norėjau matyti valstybės sekretorių, bet taip pat nevyriausybinių organizacijų atstovus atsakingus už aplinkosaugą. Aš susitikau su jais visais ir aš jų klausiau, ar jūsuose yra bendradar, noras bendradarbiauti. Ar jūs atėjote pasakyti, kas nesiseka, ar ketinate padėti mums susijęti ekonomiką ir ekologijos aspektus? Ir mal, sulaukiau puikaus surprizo, man buvo pasakyta, taip, mes pasirengę bendradarbiauti. Jie nori tą daryti ne tik savo šalyje, bet nori dėkti uh, tarp valstybinę struktūrą, kuri būtų labai naudinga. Būtent tokį darbą mes galime atlikti ir aš manau, kad būtent mes turime atkreipti dėmesį į tai, kad būtina yra atsakyti kai kurios klausimus. Ir aš, pavyzdžiui, kai kalbam apie vidaus vandenų laivybą, galiu pasakyti, kad kairiuose regionuose tenka rinktis. Ir tai ir būtų atsakymas į, į tą atsakymą. Aš esu už efektyvų direktyvų tarpusavio suderinamumą. Žinome, kad dabar aš, e, jeigu neturime kitų, alter, nerandame kitų alternatyvų, tai tada tai e, bus tikrai e, didelis trūkumas daugeliu šalių. Kalbant apie investicijas, iš kur mes jų gausime, tai manome, kad pamatysime vėliau ekonomika pasirinks geriausius projektus. Tai pastarnaus ne tik ekonomikai, bet paprastam piliečiui. E, mūsų koridoriai yra pagrindinis už visko slypintis principas, tačiau jeigu, mes, mums, nepavyks, jeigu mums pavyk, nepavyks to įgyvendinti, e, tai e, prarasime dėlę naudą. Viskas priklausys ir nuo, nuo politinės valios. Kaip bus užtikrintas transportas tarp dviejų miestų, jeigu jo neįmanoma užtikrinti ir sausumos keliais ir geležinkeliu. Uh, Tai tiesiog kyla klausimas, ar tada ta pramonė, ar šita pramonė šaka turi ateitį, ar gili, gali toliau funkcionuoti. Arba tiesiog reikia pasakyti, kad e, šita pramonė šaka nebeturi ateities ir e, tada mes atsisakome to projekto. Uh, mes galime pasakyti, kad ar aš noriu arba nenoriu kažkokios transporto šakos dėl tam tikros priežasties, nes e, tai susiję e, su e, regiono vystimusi ir tiesiog reikia atsižvelgti į kiekvieno regiono judumo ypatumus. Ir taip pat dėl vidaus vandenų per Elbę ir visus kitus vidaus vandenis ir skaitmenizavimą. Be abejo, mums skaitmenizavimas yra įdomus, įdomi ir svarbi iniciatyva ir dar kartą pabrėšiu, kad reikia sukurti Europos tinklus, tačiau tai nereiškia, kad juos visiškai naujus reikia sukurti, tai reiškia, juos e, reikia esamus tinklus optimizuoti ir pagerinti. Tačiau me, e, jeigu mes sakome, kad jeigu jeigu atsisakysime esamos struktūros, tai mes galime sukurti kitų kliučių. E, mes e, investuojame, tarkime, į tai, kad e, traukinio kelionė būtų sumažinta dvi valandas, tačiau tam reikia įvykdyti. Įvyk, dėti daug administratyvinių procedūrų ir taip ar anaip šitas, šita traukinio kelionė truks septynias valandas. Mes tiesiog turime galbūt pašalinti visas esamas kliūtis ir turint esamą infrastruktūrą, ne visur įmanoma optimizuoti ir pagerinti infrastruktūrą. Mes turime rasti būdą, kaip esamą infrastruktūrą skaitmenizuoti ir sumaž... pagerinti jos administracinį valdymą. Tai yra turbūt aišku esminis mūsų dalykas. Na, o dėl bendradarbiavimo Mes labai dažnai e, savo tarpvalstybinėme tinkle e, bendradarbiaujame. Aišku, kad geležinkelis Europoje e, yra tikrai ne, Europ, ne Deutsche Bank tikrai nėra europietiškas e, tinklas. E, e, manau, kad kyla klausimas, ar yra noras sukurti europinį geležinkelių tinklą. Visi tu, iš visų pusių turi žinoti, kad jeigu nebus sukurtas, nebus padarytas spaudimas, tai nepavyks mums pasiekti savo tikslų jeigu kitos rytis pasistumėja į priekį ir sukuria tarp su, suderinamumą, tarpusavio suderinamumą Europoje, tai reiškia ir kitose srityse tai yra įmanoma. Ir buvo padarytas tyrimas, kad Japonija vidutiniškai vėlavimai trunka sekundėmis, o Europoje tikrai minutėmis. Tad mes norėtume pagerinti šitą situaciją. Tai dabar labai norėčiau padėkoti abiems pranešėjams, koordinatoriams. Mums labai džiugu e, ir lauksime visų koordinatorių ataskaitų ateityje ir norime palinkėti visų geriau pasiekmės. Okay. So, wir kommen jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt. Periname prie kito darbo tvarkės klausimo dabar. Jeigu norite padiskutuoti, tai išeikite už salės, iš salės, prašom. Also, wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Taigi dabar kitas darbo tvarkės klausimas. Keitimas iš nuomonėmis su Eurokontrolės vykdomuoju direktoriumi ponu Brenner. E, ponas Brenner 2014 e, m. rugsėjo 3 e, dalyvavo mūsų komiteto posėdyje ir tada kalbėjo apie skrydžių saugumą. Tai buvo po to, kai Ukrainoje buvo nušautas, nu, nu numuštas orlaivis. Ir taip pat jis kalbėjo apie tai, kai, apie grėsmę, kuria yra patiriama, kai kariniai E, orlaiviai yra naudojami e, civiliniams e, tikslams. Na ir jis ateityje ir dabar jis su mumis pasidalins savo patirtimi apie oro erdvę ir ją kylančius pavojus. Taigi 15 minučių jums, ponė Brenner. Dėkoju, ponės ir ponai, man didelis, e, didelė garbė pateikti Jums naujausią informaciją apie tai, kas e, įvyko nuo to karto, kai paskutinį kartą čia lankiausi ir kaip yra pagerintas oro erdvės saugumas. Eurocontrol uh, Tiesiog priminsiu, jums yra tarp vyriausybinė organizacija, susidedanti iš 41 valstybės narės, iš Airi, nuo Airijos iki uh, Rumunijos, nuo Portugalijos iki Estijos ir turiu pasakyti, kad Ukraina taip pat yra Eurocontrol e, valstybė narė. Eurocontrol nėra ES institucija. Tačiau mes turime aukšto lygio susitarimą tarp ES ir Eurocontrol nuo 2013 e, metų ir e, artimai bendradarbiavame su Europos komisija bei kitomis Europos institucijomis, ypač ESA ir Europos e, saugumo agentūra su jais mes esame įsteigę bendrų programų. Mes esame civilinė karinė organizacija, kuri koordinuoja skirtingus poreikius tiek, e, tiek civilinės, tiek e, e, karinės aviacijos poreikius. Europos komisija mus įvardyja kaip tinklo valdytoja ir mes čia Bruselėje valdome centrinę skrydžių sistemą visą parą ir taip pat valdome oro skrydžių srautus E, įvairius vėlavimus. Tai yra per dieną apie 30 tūkstančių skrydžių. Na, o kokia yra mūsų planavimo sistema, aš apie tai pakalbėsiu vėliau. Šis skaidė rodo uh, oro erdvės uh, maršrutus. Uh, matote, kuo yra storesnė linija, tuo didesnis eismas šiuo maršrutu. Ukrainos ir Krymo įvykiai labai smarkiai pakeitė e, eismo modelį ir čia matote dvi, palygin, du palyginta, palygintus vaizdus. Nuo Krymo ir rytų Ukrainos įvykio laikų matome, kad e, maršrutai pasistumė nuo Ukrainos ir dabar skrendama daugiausia per uh, Turkiją, Bulgariją, Rumuniją, o oro maršrutai Moldovoje ir Ukrainoje smarkiai sumažėjo. Tai turėjo ir ekonominių pasiekmių šioms e, šalims, tiek teigiamų, tiek neigiamų, dėl to, kad uh, nebegauna pajamų iš maršrutų. Ir matote šioje skaidrėje, kokie yra maršrutai 2013 ir 2014 ir kaip pasikeitė, oro erdvės, oro erdvė, kaip pasikeitė situacija oro erdvė užsidarius Ukrainoje. Ir taip pat matome, kokie pokyčiai yra po to, kai Kosovo erdvė atsivėrė 2014 metais, po to, kai 14 metų buvo uždaryta per Balkanų karus. Uh, Taigi e, visa tai yra tinklo valdytojo darbas. Reikia suvaldyti tinklą taikos ir krizių laikotarpio arba sutrikimų laikotarpiais. Tai reiškia sutrikimas tinkle, kai, tink, kai skrydis negali vykti efektyviausių ir trumpiausių kelių e, ir kai reikia skristi aplink dėl tam tikros priežasties. Be abejo, tos priežastys E, yra labiausiai pastaruoju metu susijusios su MH17 katastrofa Ukrainoje. Ir atsakomybė e, už uždarytą oro kelią e, priklauso būtent atitinkamai suvereniai valstybei nariai. E, kai e, ta erdvė Ukrainoje buvo atvira, mes praradome MH17. Aš nieko nekaltinu, aš tiesiog noriu Jums papasakoti, ką mes iš to išmokome ir pagerinome. Taigi šalis apskritai. Aš jums tiesiog dabar papasakosiu keletą bazinių dalykų ir paskui papasakosiu, kas pasikeitė. Taigi šalis dažnai e, išleidžia E, taip, taip sakomus notamus, tai yra pranešimus e, oro erdvės naudotojams ir jie tada e, mato iš tų pranešimų, kokia oro erdvė yra prieinama ir kokiais aukščiais, kokiais maršrutais oro erdvė yra atvira ar uždara. Šią informaciją yra skelbiama visą parą visiems oro erdvėms naudotojams ir tai yra numatyta centrinėje Eurocontrol duomenų bazėje. E, ji yra prieinama visiems oro erdvės naudotams Europoje. Tai vadinama EAD, tai yra Europos aeronautinės informacijos sistemos e, duomenų bazė. E, tai yra prieš tą informaciją yra platinama tai, kas yra gauta iš atitinkamų institucijų šalys gali pas, paskelbti gairias ir instrukcijas susijusios su oro erdve ir jos gali informuoti, kok, ar jų teritorija yra atvira ar uždara, Ir taip pat vartotojus gali informuoti apie tai, kokia kita oro erdvė negal, neturėtų būti naudojama. Taip pat Europos um, šalis gali neleisti oro bendrovėms uh, skristi per tam tikrą oro erdvę, jeigu jos dėl kažkokių priežasčių nusprendžia taip. Toliau, antroji mano istorijos dalis yra oro linijos. Jos taip pat e, turi e, sprendimų prieimimo galę ir atsakomybę. E, oro bendrovė gali nuspręsti aplenkti tam tikrą oro erdvę, netgi jeigu jinai e, yra deklaruojama tam tikros valstybės kaip atvira. Jie, e, oro bendrovės vadovaujasi tam tikrais kriterijais, kaip pavyzdžiui laikas ore, taip pat e, e kūro sąnaudos ir emisijos, e, oro. E, Um, dispečerių um, mokesčiai, o klimato sąlygos, pajėgumo pribojimai, atvykimo laikas ir be abejo saugumas. Taigi didysis klausimas, kaip šalis ar kon konkreti bendrovė priima tokį sprendimą? Kaip jį euro bendrovė įvertina riziką, uh, E, susijusią su skrydžiu per tam tikrą teritoriją. Ir čia vėlgi priminsiu MH17 tragediją. E, tas sprendimas nėra lengvas ir su MH17 sprendimas buvo netinkamas. Uh, E, buvo, praėjusiais metais buvo įsteigta grupė, kuri sprendė šitą problemą ir analizavo, ką gali bendrovės ir šalys padaryti, skrisdamos per konfliktinės zonas e, ir kokią informaciją gali pateikti dėl jų. E, pagal dabartinės IKEO taisyklės E, visos šalis turi parengti saugumo įvertinimą ir įvertinti visą riziką savo teritorijoje ir galiausiai padaryti išvadą, ar saugu ar ne skristi e, tam tikrą oro e, erdvę ir ko valstybės narės negali tai daryti, tai yra e, dalintis šiais įvertinimais. E, įvertinimo pasidalymas reiškia, kad ir kitos šalis tokiu atveju tai e, valstybės turi dalinti šitą informaciją ir, jos, ir kitos valstybės gaus informaciją apie tai, ar E, tam tikros suverenios valstybės manimų yra saugus skristi per jų teritoriją. Tai yra bazinis dokumentas, kuris padeda priimti šitą sprendimą. IKAO e, grupė nusprendė, kad būtų gerai, jog valstybės narės būtų paprašytos pasidalinti savo teritorijos rizikos įvertinimu. Ir tai yra aptariama e, IKAO E, buvo aptarta IKAO aukšto lygio konferencijoje e, šių metų vasarį. Išvados buvo pateiktos tarybai ir buvo nuspręsta, kad taip tai reiktų daryti ir buvo parengta formali rekomendacija. E, tai yra valstybės narės raginamos pasidalinti savo įvertinimais. Tačiau tai nėra įpareigojimas. Ir tai yra silpnoji viso to pusė. Kita vertus, rizikos e, vertinimu e, pasidalinti buvo paskatinta, o tai jau yra tam tikras spaudimas, nes tai padės oro erdvės e, naudotojams į visą tai pažiūrėti detaliau. Tačiau čia kalbame ne tik apie oro erdvės naudotojus. Ir kitos, kiti naudotojai gali pas, pasianalizuoti šituos tyrimus. Ir plačios bendrovės ar valstybės narės nuspręs, ar jos e, mano taip pat, kaip e, tą pranešimą parengusioji valstybė ar ne. E, šiuo atveju atliekamas rizikos vertinimas tarp valstybių narių ir jeigu išvados skiriasi, tai tada yra analizuojama kodėl. Mes praėjusiais metais turėjome vieną gerą pavyzdį nes buvo labai sunerimta dėl skrydžių iš ir į Tel Avivą kai netoli oro uosto sprogo Hamas raketos. E, viena bendrovė nusprendė nebeskris, nebeskristi į Tel Avivą. Ir e, remianti šituo rizikos įvertinimu, ESA e ir dar viena organizacija pakeitė savo maršrutus ir savo rizikos įvertinimus, e, nes e, buvo gauta daug e, informacijos apie riziką. Taigi Eurocontrol ragina valstybės narės dalintis šiuo rizikos įvertinimu ir mes tada visą parą šitos duomenis skelbėme oro erdvės naudotojams ir valstybėms. Eurocontrol kaip tinklo naudotojas turi e, tarp savo narių 41 valstybę ir mes e, tikriname skrydžių planus, keičiame, e, analizuojame informaciją ir toliau jūs galite rasti informaciją susijusią su oro erdvės e, uždarimu. Taip pat turime nautemus e, iš šali, šalių, kurios draudžia tam, tikras, e, tam tikrus maršrutus. Taigi saugumo aspektai yra vertinami į kavo ir tie vertinimai taip pat yra, pas, su jais pasidalyma taip pat tokiais įsvertinimais, kokius pateikė suinteresuota valstybė. Reikia pasakyti, kad saugumo vertinimas nėra kažkokia statiška situacija, jinai nuolatos keičiasi. E, informacija naudojasi suinteresuoti aviacijos subjektai, jiems jinai yra naudinga. Esame pasirengę veikti kaip vienas iš svarbiausių centrų, kuris gali vertinti riziką ir tais vertimais pasidalintis. Tarptautinė aviacijos organizacija ICAO e, turi konfliktų zonos informacijos tam tikrą sankaupą ir taip pat buvo surinkta aukšto lygio konferencija šiuo klausimu. Mes suprantame, kad e, informacijos turėjimas tame informacijos saugumo toje sankaupoje priklauso nuo to, kokią informaciją suinteresuotos valstybės nori pasidalinti. Be abejo, keitimasis informacija taip pat yra ypatingai svarbus dalykas. Tačiau vėlgi, čia mes kalbam apie valstybių narių savanoriškų žingsnių, savanorišką veiklą. E, ir tai yra teigiamas žingsnis, tačiau tuo pat metu ne, nebuvimas priemonės daryti tą informaciją yra savotiška kliūtis. E, ICAO mano, kad rizikos vertinimas vis tik yra pakankamai sėkmingas sprendimas. Taip pat galima pateikti ir kitą informaciją, kurią valstybės narės teikia apie kitas valstybės. Ir visa tai yra informacija, kurią teikia valstybės ne tik apie savo teritoriją, bet ir apie kitas valstybės, kitų valstybių teritoriją. E, čia viskas dar įdomiau. Mes turime tokių atvejų, kai suinteresuota valstybė visiškai nenori teikti informacijos Yra ir tokių valstybių, kurios, kurios skirtingos struktūros sako, kad jos būtent ir yra tas legalus atstovas atstovaujantis valstybei. Kitos tuo tarpu sako struktūros tos pačios valstybės, kad būtent jos yra tos savo šalies teisėtos atstovės. Tad kartais tos struktūros paskelbia skirtingą informaciją. Tokiu atveju Be abejo, svarbu turėti trečią informacijos šaltinį ir e, atsižvelgti į tai, ką kas sako, kad galėtume turėti objektyvų situacijos vertinimą. Iš tai pasakytina apie krizių zonas, konfliktų zonas. E, valstybės informacija apie kitos valstybės teritoriją e, suteikia daugiau e, skaidrumo, padeda geriau vertinti turimą informaciją. Be abejo, nebūtina atskleisti šaltinio, iš kur gaunama informacija. Tiesiog valstybė gali kartais pateikti savo vertinimus apie kitos valstybės situaciją. Visą tai gali pasitarnauti pradėti diskusiją, kodėl viena ar kita valstybė vienai par kitaip vertina kitos valstybės saugumo situaciją. Nes kartais nutinka taip, kad vienos valstybės į kitų saugumo situaciją žiūri skirtingai negu pačios valstybės. Bet visa tai yra papildoma informacija, kuri padeda mums žengti pirmin, geriau analizuoti situaciją. Tai reiškia, kad ne tik notim e, informacija skelbiama, bet ir dalyjamas į bazinę informaciją susijusią su rizikos vertinimu ir informacija apie tai, kas vyksta šalyje. Eurokontrol e, mes manome, kad e, keleivis turi būti tikras, kad e, turi informaciją, į visą reikiamą informaciją susijusią su skrydžiu. Būtina, kad e, būtų užtikrinta prieiga prie visos reikalingos informacijos. Mes manome, kad visų oro linijų keleiviai, ypač Europos oro linijų keleiviai, turi turėti reikiamą informaciją, tokią pat informaciją, kokią turi ir oro bendrovė susijusia su saugumu. Tad kviestume Europos parlamentą paremti mūsų e, mintis apie tai, kokią informaciją svarbu teikti, kad mes turėtume būti informacijos teikėjai, tas centras, kuris e, turi e, teisę teikti informaciją paneuropinių lygmenių. Ir taip pat, kad mes turime teisę e, tvarkyti iš kitų valstybių gautus duomenis. Mes turėtume būti ir tuo kontaktiniu tašku, su kuriuo ryšius palaiko ICAO, tarptautinė aviacijos organizacija. Mes prašome jūsų Europos parlamento paskatinti valstybės narės dalinti savo rizikos vertinimais ir informaciją, kuri reikalinga tinklo valdymų sklandžiam užtikrinti. Mes norėtume, kad Europos uh, sąjunga šios rytie tapti lyderę ir kad IKAO turėtų visą reikiamą susijusią informaciją. Ir dabar norėčiau pereiti prie kitų klausimų, intensyvesnio bendradarbiavimo ir priežiūros operacijų klausimo. Mm, pastaruoju mėnesiu buvo tokių operacijų, nes matome, kad tenka prižiūrėti lėktuvus skrendančius virš jūros. E, Rusija, turiu paminėti, nėra viena iš 41 valstybių Eurocontrol narių. Tuo tarpu Ukraina taip. Tad mes su Rusija kontaktus esame išaldę. E, po Krymo įvykių tas bendradarbiavimas e, ir po įvykių rytų Ukrainoje bendradarbiavimas faktiškai nevyksta. Jis yra grinai sauso profesinio ligmens, tiek kiek tai reikalinga. ES valstybės narės reiškia pagėdavimą kai kurios palaikyti minimalų bendradarbiavimą. Mes kovo mėnesį buvom paprašyti surenkti sustikimą tarp Eurokontrol narių ir buvom pakvietę Rusijos e, kompetentingų atstovų ir valstybių narių kompetentingų atstovų, siekiant, tikslas buvo išsiaiškinti, kaip geriau užtikrinti skrydžius virš jūros. Ir mes diskutavome tuo met apie susikloščiusią padėtį ir e, tarėmės dėl rekomendacijų, kuriuos galėtume, kurių dėka galėtume pagerinti į kau numatytas procedūras. Dabartinės nuostatos skrydžiams virš jūros e, buvo priimtos 70-ame dešimtmetyje ir dabar matėme, kad tuo met ne tiek apie komercinius skrydžius buvo kalbama, situacija pasikeitė ir dabar, nes matome, kad e, priežiūros skrydžių virš jūros daugėja, tad klausimas kyla toks, kaip geriau užtikrinti saugumą, įskaitant ir komercinių skrydžių ir visų kitų. Buvo pateikti siūlymai, e, kurie buvo perduoti į KAO ir buvo paskui balandį surenktas antras seminaras. Vienas iš, ir, ir vėliau dar vienas, kuris vyko Paryžiuje. Buvo pateiktos išvados ir buvo pasakyta, kad saugumą galima e, kad, skry, kad galima skrydžių saugumą gerokai pagerinti, jeigu dalyjamas į skrydžių planais. Tai pasakytina ir apie komercinius skrydžius. Tuomet e, užtikrinantieji skrydžių žino, koks yra skrydžio planas, žino, kokio to plano turi laikytis pačios. Kiek tais planais reikia dalintis, tai yra vienas dalykas, e, tačiau matėme, kad keitimais į tai skrydžių planais padeda situaciją pagerinti. Rusija E, šią iniciatyvą rėmė ir sakė, kad yra svarbu e, užtikrinant skrydžių priežiūrą keisti skrydžių planais. Kalbant apie techninį lygmenį, vėlgi tenka užtikrinti, kad gautume tuos skrydžių planus ir kad jie teisingai parengti ir kad skrydžių planų paskirsimas yra teisingi ir atitinkantis e, tikrovę tam, kad būtų galima žinoti, kad toks ir toks skrydis vyks tada ir tada. E, tuomet rodomas skrydžio ligmuo, nurodomas orlaivis, nurodomas jo tipas ir panašiai. E, taip pat būtina užtikrinti identifikavimo galimybę. Visą tai užtikrinant oro kontrolę yra ypatingai svarbu. Mes manome, kad e, Rusijai sutikus dalintis ateities skrydžių planais, E, bus galima dirbti toliau. Buvo pateikta papildomų siūlymų šiame įkau surinktame seminare. Dabar turime reikiamas priemonės, kad galima būtų įkau nuostatas patobulinti, pritaikyti nūdienos reikalavimams ir tuomet skrydžių priežiūro galės tapti e, geresnė ateityje ir bus galima užtikrinti geresnį saugumą susijusi su skrydžiais incidentai, nelaimingi atsitikimai, jų turėtų nebūti. Visi dirbame tam, kad tokių nebūtų. Neturėtų įvykti, sakome, tačiau nepaisant visko, kartais jų nutinka. Ir būtų neatsakinga į tokias situacijas nereaguoti, būtina gerinti turimą sistemą, kad būtų galima užtikrinti geresnį saugumą oro keleiviams. Ir manau, kad civilinių ir karinių skrydžių koordinavimas yra labai svarbus dalykas būtina, kad būtų tinkamai įvertinta rizika konfliktų zonose, būtina, kad vyktų tas koordinavimas susijęs su skrydžių priežiūra, tiek kalbant apie karinius skrydžius, tiek apie civilinius. Eurokontrol yra pasirengusi daryti viską, kad padėtų Europos parlamentui pagerinti saugumą ir skrydžių priežiūrą. Dėkoju. Dėkoju, ponė Brema. Turime vieną problemą. Mažai laiko. Tai labai norėčiau paklausti, kas turite konkretų klausimą? Jackie Foster ir Peter Fondal, Flertun ir Gesiner Meister. Tai tuo ir apsiribojame, maksimum po dvi minutės, kad e, galėtume dar gauti ir atsakymus. Ir prašysime, kad atsiųstumėte e, skaidrės mums, kad galėtume detaliau jas išanalizuoti. Jackie Foster, dvi minutės. Norėčiau e, pasakyti, kad pirmiausia dėkoju ponui Breneriui, kad atvykote į šitą e, komitetą ir manau, kad tikrai labai svarbu, jog ICAO ir visi kiti dirbtų kiek įmanoma e, labiau, kad e, pagerintų esamą situaciją. E, labai dėkoju už detalę informaciją apie tai, kaip dirba jūsų tinklas. Ir man aš esu tikra, kad visi tai žiūri labai rimtai, kad mes niekada nebepatirtume panašių katastrofų nei Europos erdvėje, nei kažkur kitur. Taigi dėkuoju už tai, kad atvykote čia. Dabar Pėtė Fontar. Um, voorzitter, um, ook vandaag heb ik in dit geval... Pone pirmininkė, dėkuoju. daug buvo išsakyta pagiriamųjų žodžių, kuriuos tarė ponas Brenner į KAO atžvilgių e, buvo giriamas keitimasis duomenimis tarp valstybių narių, buvo giriamas egzistuojantis tinklalapis. Na, iš visko matyt, kad lūkesčiai didžiuliai ir ne pirmą kartą diskutuojame apie tai su jumis, ponė Brenner. Tačiau aš lieku vidutiniškai patenkintas tuo, kas čia buvo pasakyta. Kodėl? 17 dienų iki Birželio 1-14 metų katastrofos buvo sudaryta duomenų bazė susijusi su šit, šiuo būtent įvykiu. Ir situacija buvo visiškai kitokia. Buvo surinkti duomenys e, apie Ukrainos oro erdvę. Tačiau regisi, KLM ir British Airways e, gavo skirtingą informaciją ir, vien, ir viena ir kita kompanija. Tad nepritariu jūsų, ponė Brenner, optimizmui šiuo klausimu. Na ir iš tikrųjų situacija vertinama šiek tiek pernelyg paprastai. Jeigu tuo metu būtų egzistavusi rimta duomenų bazė, vargu ba, ar tai būtų išsprendę uh, problemą ir vargu baurta katastrofa nebūtų įvykusi. Buvo kalbama apie dokumentus, žemėlapius, skrydžių planus. E, jūs rodėte žemėlapius, kur Krymas nebuvo pažymėtas, ar tai yra, ar jis buvo pažymėtas kitaip, ar tai yra klaida jūsų žemėlapiuose, ar kaip čia yra. Na ir paskutinis dalykas kokie yra tie rizikingiausi sektoriai, kuriuos matote už Europos ribų. Pavyzdžiui, Sirijos oro erdvė nebenaudojama, bet, pavyzdžiui, Afrikoje, Libijos teritorijoje ir taip toliau irgi yra rizika, e, rizikinga oro erdvė. Ir dar Kadafio laiku, atrodo, iš, išnyko vidutinio, e, vidutinio nuotolio raketus. Tai nežinau, kiek ta ordvė yra pavojinga, kiek ne. Klausimas. Dėkoju. Iš tikrųjų, prieš įdomus to, štai koks dalykas galėtų būti. Jūs kalbėjote apie rizikos vertinimą, apie tai, kad yra tos informacijos susijusios su rizikos vertinimu. Ir kalbėjote apie bendradarbiavimą šioje srityje Ar yra kokie nors kriterijai ar standartai? Jeigu taip, tai kas tuos standartus numato? Kad tyrėjai žinotų, kokio lygio tai yra rizika. Ar yra kažkoks koordinavimo darbas šios rytyje atliekamas? Ar, pavyzdžiui, situacija Telaive gali būti vienokia vienu požiūriu, kitokia kitų, kitų požiūrių? Kas vertina tas situacijos pavojingumą? Pavyzdžiui, kad ir Rusijos pritarimas keitimais į skrydžių planais. Tai be abejo gali būti laikoma progresu, kiek, kokio laipsnio buvo pasiektas susitarimas. Ar jau keičiamais į tai skrydžio planais, o jeigu ne, kada tai bus daroma, ačiū. Pone Maisner, prašom. Dėkoju, ponė Brene. Ir aš noriu paklausti labai trumpai. Jūs sakėte, kad ir pačios oro bendrovės gali nuspręsti, ar jie skris per tam tikrą koridorių, per, per valstybę narę ar ne. E, e, ar tai daro pilotas, ar tai daro e, pati bendrovė, ar gali nuspręsti pats pilotas. Ir kitas klausimas, tai dėl rizikos įvertinimo. Ar yra tam tikri standartai ir žiūrint į ateitį, ar būt, bus e, saugiau, kai turėsime bendrą, oro bendro, e, be, oro, bendrą Europos oro erdvę. Ir aš turiu klausimą. Mes girdėjome, kad federalinė vyriausybė iš anksto buvo e, informuota, kad yra nesaugus kristi per Ukrainą tačiau šitos informacijos neperdavė nei Lufthansa, nei kitoms bendrovėms. Ką galima tuo, su tuo daryti? Ar tai galima toleruoti, ar tai buvo pareiga per, perduoti tokią informaciją, ar tiesiog uh, vyriausybei buvo vienodai. E, ką daryti su tokia situacija, kai įvyksta nelaimė? Taigi dabar jų, e, prašome atsakyti. Danke, uh, für... Dėkoju už klausimus. With, um... Norėčiau pradėti ne, nuo duomenų bazių ir jų teikiamos pagalbos. E, ir kaip tai siejasi su nelaimėmis, tokiamis kaip MH17 žūtis. Valstybės yra skatinamos dalytis informacija ir sutikimas tai daryti yra didelis žingsnis pirmin. Yra teikiamos rekomendacijos, valstybės raginamos tai daryti, tačiau seniau valstybių niekas net neprašydavo tą informaciją dalintis. Galite paklausti, ar nebūtų geriau, kad bent jau Europoje būtų teikiamos ne tik tokio pavudžio rekomendacijos, bet būtų numatyta ir prievolė to pavudžio informaciją dalintis. E, sunku to pasiekti, bent jau IKAO viduje. Tačiau jeigu toks pagėdavimas būtų, būtų galima tokį klausimą kelti. Eurocontrol pavyko pasiekti neblogų rezultatų, pradedant nagrinėti šią temą. Ir buvo prašoma iš pradžių savanoriškai bendradarbiauti šioje srityje e, ir kviesti savanoriškai dalintis turimą informaciją. Ir be abejo, būtų ar, ar būtų per anksti dar sakyti, ar nėra susiklošius tokia situacija, kai savanoriškais pagrindais petardavauja tik viena kita valstybė, o kitos nėra linkusios dalintis. Ir apie rezultatus galėsime kalbėti gal po kelių mėnesių, po pusmečio. Be abejo, mums reikia, kad valstybės turėtų šansą sureaguoti, kad galėtų savo viduje pirmiausia sukurti reikiamą informacijos kaupimo ir dalymosi sistemą. Uh, Nes, kaip jau sakiau, praeitį tokios sistemos nebuvo. Manau, kad situacija yra pasikeitusi. Vyko diskusija pirminė tarp valstybių narių. E, viena valstybė, pavyzdžiui, sako, kad jos oro erdvė yra saugi, o kita valstybė rekomenduoja neskristi per tą valstybę, nes neva ten esą nesaugu. Tai tuomet suinteresuota valstybė skelbia savo nuomonę ir gali skūstis ir galime pasakyti, kaip jūs gali, galite apie mus apie suverenę valstybę teikti tokio pavūdžio informaciją. Tačiau valstybės turi galimybę turėti įvairią tą informaciją, gali tą, tą informaciją palyginti ir iš to daryti išvadas. Mes matome, kad keičiasi valstybių požiūris, keičiasi jų elksena ir tikimės, kad jos labiau prisitaikys prie mūsų teikiamų rekomendacijų. Ir Ar kaip viskas klostys iš šios rytie, tikiuosi dar turės progą jums papasakoti ateityje. Kai dėl rizikos vertinimo standartų, į ką juos yra sudariusi, egzistuoja toks dokumentas, kur pasakyta, kaip vertinti riziką. Jeigu jūs atliekate rizikos vertinimą, o valstybės turi tą daryti, jos turi laikytis numatytos procedūros. At nėra jokių abejonių dėl to, kad rizikos vertinimus atskirus galima tarpusavį palyginti. Nes anksčiau tokio palyginamumo galimybės praktiškai nebuvo. Dabar ji yra ir situaciją vertinti galima maždaug tolygiai. Egzistuoja labai aiškios gairės, kaip tą daryti ir e, kaip pateikti tai, kaip dėl skrydžių planų. Taip, Rusija yra prisėmusi aukšto lygių įsipareigojimus dalytis tais skrydžių planais ir mes matėme, kad e, kai buvo skrydžių planų, kurių buvo pataisyti dėl galimos E, grėsmės. E, manau, kad dialogas vyksta, gana patenkinamai šiuo požiūriu. Na, aišku, jeigu Rusija būtų nelinkusi ar nenorėtų dalintis skrydžių planais, viskas būtų visiškai kitaip. O dabar mes kalbame, grinai diskutuojame techninių lygmenių ir galime sakyti, kad kol kas e, įvairios organizacijos atlieka savo darbą, tas bendradarbiavimas yra visai sklandus. E, matote, kiek daug e, aplink mūsų išskaidrių, tą turite matyti, yra oro erdvės įvairios, kurias, kur, kurias kerta mūsų lėktuvai. Sirija ir Libija yra neskraidimo zonomis paskeltos teritorijos prieš dešimt metų. Oro erdvės buvo E, maž, daugiau, o dabar matome vieną vertus išaugo oro transporto poreikis ir antrą dėl kai kurių e, šiaip įvykių. Bet, pavyzdžiui, virš Rumunijos irgi oro erdvė yra labai užimta dėl intensyvaus oro transporto. E, anksčiau būdavo galima naudotis Ukrainos teritoriją, kuri dabar nėra naudojama, dėl to suintensyvėjo eismas, eismas per Bulgariją, Rumuniją. Orlaivių registrac, pagal registraciją orlaivių kartais neleidžiama skristi per vieną ar kitą oro erdvę ir pilotai turi laikytis numatytų taisyklių. Ir, pavyzdžiui, jeigu oro linijos nusprendžia, kad nenori skristi per tam tikrą teritoriją, jos turi teisę tą daryti. Jeigu oro linijos sako, kad pagal valstybės patarimus, rekomendacijas tai turėtų būti manoma, tačiau jeigu oro bendrovė abejoja, ji gali prašyti uh, leidimų skristi kitų maršrutų. Tačiau e, negalima versti oro bendrovės skristi per tokią teritoriją, kur valstybė yra prieimus rekomendaciją savo oro bendrovėms neskraidyti. Kai dėl bendros Europos oro erdvės Single European Sky – Reikia pasakyti, kad ši priemonė padeda mums e, įveikti susiskaldimą, e, keičiamasi įvairaus lygio informacija, ne tik susijusia su saugumu, bet ir kitokia. Ši priemonė padėjo atsirasti e, oro erdvės valdytojų tinklui. Tai yra ta priemonė, kuri padeda mums funkcionuoti mūsų tokioje specifinėje uh, erdvėje. Ir galėčiau pasakyti, kad čia dar galima tobulėti ir toliau, bet kad tai yra tikrai puikia priemonė. Tai yra puikia priemonė, kurios nebuvo prieš 30 metų. O dabar matome, kad saugumo situacija keičiasi, kad uh, oro erdvės apkrovimas didėja, todėl šitas valdymo instrumentas, šita valdymo priemonė yra labai naudinga, užtikrinant didesnį saugumą ir atsiliepiant į, tuos, į tą paklausą kuri dabar egzistuoja. Pone pirmininkai, manau, kad atsakiau į viską. Ne, dar yra vienas klausimas, kuris liko neatsakytas. Reikia išsiaiškinti koks. A, apie tai, kad Vokietija buvo informuota apie e, pavojingą skrydžio zoną. Ponas Brenner. Netyčia praleidau ko gero šitą klausimą. Savo kalboje aš sakiau, kad turėtų egzistuoti tokia voka kad šalis informuoja savo oro bendrovės. Ir tiek. Dabar situacija pasikeitė, esam bendra Europa ir turime nau, kalbėti apie bendrą informacijos rautą. Negaliu sakyti, ar turėjo informacijos Vokietija, ar jos neturėjo, tai būtų grina spekulacija. Tačiau pagal naują tvarką atrodo turėtų būti akivaizdu tai, jog valstybės yra skatinamos točio pabudžio informaciją dėl trečiųjų šalių dalintis ją su kitomis valstybėmis. Ir reikėtų, kad čia informacija būtų dalyjamasi dėl trečiųjų valstybių, kad ją galima būtų pasinaudoti, kad oro bendrovės galėtų ją naudotis. Puikus pavyzdys būtų tas, kad kelios valstybės Europoje – pateikė tokią informaciją, pasakydamos, kad tokios, tokioje tokio oro erdvėje skrydžiai yra nesaugus. Ir mūsų supratimu toks argumentas galėtų būti galiojantis, jeigu dėl jo vyktų diskusija, jeigu sulauktume reakcijos iš tų valstybių ir tuomet, aišku, mums tai ko gero padėtų parengti argumentus ir padėtų užtikrinti geresnį saugumą. Ačiū. Labai dėkoju ir už pristatymą, ir už atsakytus klausimus. Ir dabar mes uh, E, pradėsime uždarą posėdį, e, koordinatorių posėdį ir kalbėsime apie atsiliepimus po trišalių dėrybų. Okay, okay. Okay.